Bonjour tout le monde. Nous allons commencer notre réunion. Labą rytą, kolegos, pradėsime posėdį. Penkioliktas darbo atverkės punktas. E, pranešimas pono Ponga, kova su nelegalia žuvininkystė, e, bus perkeltas į septintą darbo atverkės punktą. Tai yra e, pono Kašmarek pranešimas iki šiol buvo septintas punktas. Jisai bus nukeltas į e, rydienos popietę po balsavimo. Toliau 11 e, punktas, Uganda, nukeltas taip pat į rydieną, kad ponas Sisklūna e, galėtų dalyvauti. Ar būtų prieštaravimų tokiems darbo tvarkės, dėl tokių darbo tvarkės pakeitimų? Jeigu ne, tuomet darbo tvarkė galime laikyti priimta. Antrasis e, punktas - klausimai Europos komisijai. Mes e, gavome klausimą iš ponios Argentinį dėl komisijos žaliosios knygos, dėl busimosios vystomo bendradarbiavimo politikos ES. Klausimai buvo išdalyti angliškai ir prancūziškai. Ir dabar iš karto perduodu žodį komisijai, kad būtų atsakyta į ponios Argentinį klausimą. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Mano pavardė Boda, vardas Olivier. Ir aš esu e, atsakingas už vystamą į bendradarbiavimą. Ponės Argentinė pateikė klausimą, tiksliau, du pirmieji klausimai yra susiję su tuo prasidėjusio proceso priežastimis ir tikslais. Turiu galvoje praeitų metų žaliosios knygos parengimą komisijoje ir visą tai turėtų baigtų, baigtis komunikatu e, metų pabaigoje dėl busimosios vystamai bendradarbiavimo politikos. Pateiktas klausimas yra toks, ar ES vystamai bendradarbiavimo politika gali būti ir turi būti atnaujinta atsižvelgiant iškilusius iššūkius ir atsižvelgiant į tai, kad uh, E, Europos mokesčių mokėtojų pinigai būtų naudojami kaip galima tikslingiau atsižvelgiant į vystamą bendradarbiavimo tikslus. Dėl konsultacijų žaliosios knygos kontekste, tos e, konsultacijos, kurios vyko po e, žaliosios knygos parengimo, pasibaigė 2011 metų sausio mėnesį ir komunikatas šiais metais taip pat turėtų būti parengtas e, ta tema. Tame komunikate bus e, numatyta busimoji vystamojo bendradarbiavimo politika, taip pat e, finansinės priemonės, kurias apims būsimosios finansinės perspektyvos vidutinės trukmės laikotarpių. Kokios buvo priežastys, dėl kurių komisija pradėjo tą procesą? Kontekstas, kuriame vyksta visom bendradarbiavimo politika, pasikeitė per pastaruosius metus, atsirado naujų donorų, taip pat ir naujų iššūkių, tokių kaip klimato kaita, prie kurių prisideda tokie iššūkiai kaip e, maisto e, sauga, bei vis didėjantis įvairiose pasaulio regionuose skurdas. Europos biudžeto politika taip pat yra vienas iš tokių kintančių elementų. Ir dėl tokio spaudimo tiek vidinio, tiek išorinio, be kita kur biudžeto srityje, e, sąlygoja tai, kad dabar ieškoma visų įmanomų būdų sumažinti skurdui ir didinti gebėjimus besivystančiose šalyse atremti tokio pabudžio iššūkius. Trečiasis klausimas, panios e, Sargentinį, susijęs su įtraukiančiu augimu ir su neturtingiausių visuomenės sluoksnių įtrauktimi bei su priemonėmis siekiant šitų tikslų. Įtraukiantis augimas siekiant sumažinti skurdą. Toks augimas turi įgalinti visus pasinaudoti šituo procesu, jisai turi apimti daug sektorių ir padėti kurti darbo vietas, taip pat užtikrinti, kad uh, platus e, visuomenės sluoksniai tame dalyvaus ir kad galės pasinaudoti to proceso vaisiais, kovojant su skurdu. Bus e, pateikta konkrečių pasiūlymų šiame kontekste, e, kur bus kalbama apie priemonės konkrečias siekiant išvardintų tikslų. Ketvirtasis klausimas yra susijęs su tuo, ko pasimokė komisija iš savo bendradarbiavimo politikos e, vykdytos praeitie ir taip pat e, iš siekio užtikrinti nuseklumą visomai bendradarbiavimo srityje. ES įsipareigojo taikyti Akra ir, Akros ir Paryžiaus e, deklaracijų principus, būtent taisyklės, pagal kurias turi panaudoti pagalbą gaunančios šalis, gaunama pagalba, tai e, taip pat yra siejama su vystomo bendradarbiajimo tikslais tose šalyse ir pasirašomos atitinkamos sutartys su paramos e, gavėjais. Kalbant apie nuseklumą, ES yra čia tarptautinis e, lyderis, dalyvaujantis tarptautinės darbo tvarkės įgyvendinime kartu su ESBU. EBPO. Komisaras Pibalgs mano, kad e, šie aspektai yra prioritetiniai. Komisija parengė taip pat e, vidaus taisyklės poveikio vertinimo srityje bei kai kuriais kitais aspektais, bei priėmė darbo programą, remdamasi komisijos darbo programa, kuria siekiama įvertinti iniciatyvas siekiant nustatyti e, tų programų sąsąją su visamo bendradarbiavimo politika. Ir e, vertinus pažangą valstybėse narėse ir komisijoje šioje e, srityje toks vertinimas taip pat yra viena iš priemonių užtikrinant e, e, nuseklumą. 2011 metais bus ataskaita pateikta, tai jau bus e, trečioji ataskaita. Parlamentas taip pat čia gali tarti savo žodį, įnešti atitinkamą indėlį, o dėl, dėl turinio tai e, yra pripažįstama, jog e, nuseklumo įtvirtinimas e, vyksta teigiamai, nors yra tam tikrų spragų. Pavyzdžiui, kalbant apie prekybą ir kai kuriuos e, kitus e, susitarimus. Tai yra FLECT paketas. Taip pat tai susijęs su klimato kaita ir aplinka. Įgyvendinant šiame kontekste numatytas priemonės buvo smarkiai pagerinta padėtis. Taip pat uh, bendros žuvininkystės politikos bei bendros e, žuv... žemės ūkio politikos įgyvendinimas taip pat turėjo tam tikrų pasiekmių e, vystomai bendradarbiavimo sryčiai, be kita ko maisto e, saugos srityje ir aprūpinimo maisto produktų srityje. Komisija čia priėmė du komunikatus. Vienas yra susijęs su prieiga prie žaliavų, taip pat e, su e, fiskaliniais aspektais ir vystomųjų bendradarbiavimu. E, Komisija bando identifikuoti tokias priemonės, kurios leistų optimizuoti fiskalinės pajamas naudojamas šiais ryčiai ir e, greitai bus pateikta, pateikti duomenys apie e, išgaunamosios pramonės veiklą šitame kontekste. Aš e, neturiu jokių komentarų šito klausimo, ar e, komisija norėtų tai padaryti, ar komiteto nariai. Atrodo, kad ne. Penktas darbo tvarkės punktas, es finansavimas ateityje. Čia yra keitimasis nuomonėmis e, su ponia Jūta Hag, Sūrė komiteto pirmininkė. Darželio mėnesį Sūrė komitetas, tai yra specialusis politinių iššūkių ir biudžetinių išteklių komitetas, e, turės nagrinėti savo pranešimą dėl e, finansinių perspektyvų 2014-2020 metų ir kalbės apie daugiametį planą už įtraukiančią tvarę Europą. Sausio mėnesį surė mes patikėme kolegos Disperman nuomonę surė komitetų ir ten yra pabrėžiamas mūsų įsipareigojimas laikytis tūkstantmečio tikslų vystamo bendradarbiavimo srityje ir e, padidinti užsienio politikos skyrių, užtikrinti didesnį lankstumą ir užtikrinti, kad naujos iniciatyvos vystamojo bendradarbiavimo srityje turėtų atskirą papildomą finansavimą, taip pat, kad būtų ieškoma naujų finansavimo šaltinių, be kita ko iš mokesčio e, įmama nuo finansinių sandorių ir taip pat užtikrinant e, nuoseklumą vystomo bendradarbiavimo srityje. Mes jau pasikeitėme labai vaisingai nuomonėmis su ponu Garega, su rekomiteto pranešėjų, tačiau praeitą mėnesį mūsų koordinatoriai nusprendė, jog naujos diskusijos turi vykti šitą temą ir kad dabar jos turi vykti su Jūta Haug, su rekomiteto pirmininkė, kurią aš dabar ir norėčiau pasveikinti ir kuriai dėkoju už sutikimą dalyvauti mūsų posėdėje. Pone Haug, mes labai norėtume susipažinti su e, Sūrė komiteto diskusijų turiniu ir norėtume sužinoti, ar jūs pritarėte mūsų pateiktos nuomonės e, mintims. Žodis jums, ponė Haug. E, Dėkuoju. Ačiū už kvietimą dalyvauti komiteto posėdėje. Aš visą laiką sakiau, kad e, komunikavimas yra labai svarbus, nes santykiai turi būti palaikomi tarp visų komitetų, nes jeigu Europos parlamentas renks nuomonę, tai reiktų išvengti, kad nebūtų apsiribojama tik mano vadovaujamo SUR komiteto 50 kolegų. Tiesiog norėčiau pakviesti dirbti visus kolegas kartu, nes balsuosime plenarinėme posėdėje, juk visi ten pristatysime Europos parlamento poziciją. Kitaip tariant, jeigu visi kartu priimsime sprendimą, jeigu susidarys reikiamą balsų daugumą, tai tuomet aišku, mes žinosime, kad turime reikiamą svorį tam, kad galėtume savo poziciją tinkamai tarybai pateikti ir ją apginti. E, na, viskas iš pradžių atrodė pakankamai lengva, gavome pranešimo projektą, mūsų e, Pranešėjas parengė pranešimo projektą, kuris apima 122 dalis. Tiek jų yra tiesiog pranešime. Pranešimo projektą, nežinau, ar kas nors spėjo jau peržiūrėti. Jis yra sudalintas į šešis skyrius, kurių pirmasis yra skirtas iššūkiams, antroji dalis yra susijusi su tuo, kaip geriau įvykdyti ES biudžetą. Ir ten taip pat pateikiama biudžeto apibrieštis, trečioji dalis yra skirta politiniams prioritetams, ketvirtojoje dalyje yra kalbama apie biudžeto organizavimą ir struktūrą bei būsimosios finansinės perspektyvos svarbą. Naujoji biudžetinė perspektyva prasidės nuo 2015 metų. 15, penktoje dalyje yra bandoma apibriežti, kiek šis pranešimas yra su, su biudžeto vykdymu ir pajamomis mūsų nuo savųjų išteklių. Taip vadinamoji sistema yra vaidinanti labai svarbų vaidmenį tai padeda mūsų finansiniam planavimui. Na ir šeštoji dalis. Yra skirta, skirta procedūrų aptarimui, darbui su taryba. E, svarbu pagerinti biudžeto procedūras tam, kad būtų galima tinkamiau apibriežti būsimas finansinės perspektyvas. Tai štai, Tokie yra metmenys. E, Deve komitetas mums jau sausio mėnesį perdavė savo atliktus darbus. Mes e, atsižvelgėme į atskiras mums perduoto dokumento dalis, mes neperkėme juos aklai, nekopijuavome ir nusirašėme tas dalis, tačiau 82, 83 ir 86 paragrafai buvo perkelti tokie kaip į mūsų komiteto dokumentą. Ten kalbama apie skurdo mažinimą ir taip pat ten kalbama apie vertybių skatinimą ir ES interesų gynimą pasaulyje. Norėčiau pasakyti, kad Tai yra pirminis toks dokumento variantas, kurį mums teikia pranešėjas. Sulaukėme pakeitimų ir poryt jie jau bus pradėti nagrinėti. Buvo sulaukta maždaug 1100 pakeitimų, visi kartu dirbsime prie tų pakeitimų. Vyks trys tam skirti posėdžiai, bandysime siekti kompromisinių pakeitimų ir, aišku, rušiuosim tuos pakeitimus ir bandysime atskirti pelus nuo grūdų. Mano e, frakcija pateikė keturis pakeitimus ir tai atitinka DEVE komiteto nuomonę. Pirmas, aštuntas, devintas ir keturioliktas paragrafai yra atitinkantis Deve komiteto nuomonę. O dabar pažiūrėkime, turime pažiūrėti, kiek kitos frakcijos yra pasirengusios balsuoti dėl šių pakeitimų ar atskirų teksto dalių. Ir čia kalbu ne kaip komiteto pirmininkė, norėčiau tai pasakyti. Deve komitetas nėra vienintelis parengęs nuomonę, mūsų noras yra dirbti taip, kad komitetai būtų patenkinti ir vienas ir kitas, rengdami šios pranešimus. Būtent dėl to, jei kitos frakcijos mums tai leis, stengsime dėvę komiteto nuostatas perkelti kiek įmanoma į mūsų rengiamą dokumentą. Tiek, ponė pirmininkė, galėčiau čia pasakyti, reaguodama į jūsų klausimą, kai jūs klausite apie pasiektą pažangą. Na, pirminės diskusijos jau įvyks ateinantį ketvirtadienį. Visi, kas nori dalyvauti toje diskusijoje, gali tai padaryti, mes visų labai lauksime, esame svetingas komitetas, tačiau kaip visada, pirmiausia, išklausysime savo frakcijos svarbiausių parlamentarų, na, o paskui, jeigu kolegos norės kalbėti, galės tai padaryti, suprantama. Kad galėtume išklausyti jų mintis dėl pranešimo balsuosime gegužės 25-26 dienomis. Tikiuosi, kad jau tada būsime spėję į savo pranešimą įtraukti visas reikiamas papildomas dalis, kurias bus pasiūlysios kitos frakcijos. Tikiuosi, kad dauguma parlamentarų plenarinėme posėdėje pritars tam pranešimu. Ačiū, žodis ponui Bermanui, prašau. Merci, Ačiū, ponė pirmininkė. Kalbėsiu angliškai, kadangi tekstą turiu anglų kalbą. Man labai malonu, kad ponia Juta Hauks apsilankė mūsų komitete. Mums tai yra garbė. Ir malonu išgirsti kad Jūta skyrė šiek tiek laiko išaiškinimui įvairių pakeitimų, kuriuos pakeitė, pateikė e, Deve komitetas. Mes tikime sulaukti pakankamos paramos ir iš kitų e, politinių frakcijų. Tačiau yra keletas neiškių dalykų. Vyksta dabar diskusijos, toliau vyksta diskusijos ir aš baiminuosi, kad tos diskusijos gali privesti prie to, kad prireiks dar septyniarių metų Ir mes liksime su tuo pačiu, kas yra dabar, įvesdami tik kelis labai nežymius pokyčius. Nėra jokių toli siekiančių idėjų apie tai, ko reikėtų ES ateityje, siekant finansuoti įvairius projektus 21 amžiuje. Yra įvairių programų pasiūlytų žemės ūkio politikos srityje, tačiau dauguma jų yra tiesiog apsaugojamas dabar įsigaliojusių interesų. Ir tai gali sukelti tam tikrų pilkų neiškių zonų, užuot pasirinkus kokius nors labai ryštingus sprendimus. E, tai pasakęs noriu pasakyti, kad vystimosi politikai tai kelia grėsmę. Nes tie nežymus pokyčiai šiame kontekste, kai finansinis spaudimas yra labai didžiulis ir kai valstybės narės mus spaudžia imtis ryštingesnių finansinių priemonių, iškyla klausimas, iš kur mes gausime pinigų. Ir manau, kad nuo to nukentės išorės politika, kurią vykdo Europos Sąjunga. E, žymiai lengviau sumažinti pinigus toje srityje, kurios tiesiogiai net, neturi sąryšio su mūsų piliečiais. Uh, Taigi mane iš tiesų gazdina ateities biudžetas, kurį skirsime vystimui įsiskirtai pagalbai. Ir ponas Baryga pasiūlymai yra labai riboti, kalbant apie išorės politiką, ES išorės politiką. Čia yra tik tai keletą pastraipų ir visiškai nekalbama apie klimato kaitos padarinių įveikimą ar kokį nors papildomą finansavimą, taip pat nekalbama. apie padidinimą ketvirtoje išlaidų eilutėje, nors ir sunku prašyti padidinimų nes tikslai mažinti skurdą ypač į pietus nuo Saharos esančiose Afrikos šalise jie išlieka. Ir labai aukštame komisijos lygyje taip pat e, yra baiminamėsi, kad biudžetas šioje srityje gali būti sumažintas. Tačiau aš esu tikras, kad komisija kovos, kad biudžetas nebūtų mažinamas e, kovai su skurdu. Ir daugiametėje finansinėje programoje mes tikimės, kad šį vystimosi sritis biudžetas jai nebus mažinamas. Pono Garyga pranešime yra kalbama apie poreikį išlaikyti humanitarinį pagalbą įskirtą finansavimą ir išlaikyti tai kaip atskirą biudžeto eilutę. Ir galbūt susijęti tai su išorės veiksmais tačiau humanitarinė pagalba turėtų būti visiškai nepriklausoma nuo kitų pagalbos rušių. Tačiau mane ramina tai, kad Juta Huk yra surė komiteto pirmininkė ir žinau, kad jinai už tai kovos, nes jos požiūris sutampa su mano požiūriu, aš tikrai už tai kovočiau. Dėkoju. Dėkui, kolega Gerins. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėjau aš taip pat padėkoti poniai Haug už tai, kad atvyko į mūsų komiteto posėdį. Aš manau, kad tai yra geriausias būdas užtikrinti mūsų darbų nuoseklumą. Esu šio komiteto pakaitinis narys ir turiu progą įsitikinti, kaip mūsų kolegė puikiai vadovauja savo komitetui. Mes turėjome progą jau apsikeisti nuomonėmis, bet kadangi ponia Hauk pirmą kartą dalyvauja diskusijose, aš savo klausimus ir pastabas norėčiau pakartoti. Pirmiausia, žodelis dėl e, vystomojo bendradarbiavimo. Na, banalu yra priminti, kad e, vystomojo bendradarbiavimo politikos tikslas pirmiausia turi būti kova su skurdu. Tenka pripažinti, kad čia susidūrėma su didžiulėmis problemomis, nes lėšos išdalinamos daugeliu šalių, įskaitant ir tas, kurios neturi, neturėtų gauti visomosios pagalbos. Ir čia pirmiausia galvo apie naujai iškylančias šalis. Šiandien sustikau su Konkordo atstovais. Mes kelime tos klausimus ir dabar patys jums apsispręsti, ar kovosime su skurdu labiausiai atsilikusiuose šalyse, ar kovosime su skurdu visose šalyse. Kinijoje be abejo skurdo dar yra daug. E, čia E, galėtume iškelti klausimą. Ar reikia, pavyzdžiui, teikti pagalbą jungtinių valstybių skurdžiausiems regionams pagal visomosios pagalbos programas? Aš taip nemanau. Galbūt galėtume e, iškelti klausimą ir ką labiausiai pabrėšime, kas bus atsakingas už tą vystomąją pagalbą, nes tie, kurie turi galimybių kovoti su skurdu savo šalyje, neturėtų laukti e, pagalbos iš išorės. Aš manau, tai yra rimtas dalykas ir mes e, tuos dalykus minėjome, kai kalbėjom apie naujasias visumo bendradarbiavimo priemonės. Antra. Ir vėlgi, mums tai yra nuolatos pasikartojantis leitmotyvas, mes e, esame pasiekę tam tikrą konsensusą lėšos investuotos kovai su klimato kaita mažiausiai išsivyščiusiuose šalyse. Aš manau, kad tai turėtų būti papildomai skirtos lėšos, priešingų atveju bus išnaudotos tos lėšos, kuris buvo numatytos anksčiau. Na, visa tai taps tikrai aktualia problema artimiausiais metais, kai teks įgyvendinti naująją finansinę perspektyvą, nes 2020-aisiais e, pramonės požiūrių įsivyščiusios šalis na bent jau atskiros tų šalių asociacijos siekia 100 milijonų eurų skirti būtent šiai kategorijai. Ir um, tai bus faktiškai tokia pat suma, kiek pasaulinių lygių skiriama visumai bendradarbiavimui. Tad jeigu nebus atskirtos tos lėšos, tai viskas bus skirta kovai su klimato kaita ir nieko nebeliks uh, tom uh, tradicinėms priemonėms. Tad turime kalbėti ir apie metodą, ir apie skaičius. Trečia. Galima būtų minėti du scenarius, kurių pirmasis būtų toks. Galima padidinti ES nusavųjų išteklių ribas, o galbūt to ir nebus. Ir aš manau, kad bus ir pasirenkamas antrasis scenarijus ir nusavėjai ištekliai didinami nebus. Tad um, neverta gaišti laiko aptarinėjant scenarijų, kuris greičiausiai taip ir nebus įgyvendinamas. Jeigu kalbėtume apie mišrę politiką, kai valstybės narės ir ES dalysi kompetenciją tarpusavyje, tai tuomet, manyčiau, turėtume kalbėti apie pastangų e, subendrinimą. Jas turėtų dėti ir Europos komisija, ir valstybės narės. Mes jau poniai Georgievai esam sakę ir ponui Pivalksui taip pat, kai pinigų trūksta ES biudžete tam, kad būtų galima tinkamai kovoti su stichinėmis nelaimėmis, tai tuomet reiktų apžiūrėti visų 27 valstybių turimas lėšas, nes jos greičiausiai turi tokių lėšų, kurios galima būtų paskirti kovai su tokiamis problemomis ar nelaimėmis. Tiesiog reikalingas dialogas, bendras planavimas, reikalingas dialogas tarp valstybių narių ir ES. Ir ketvirtas dalykas. Ir jį norėčiau pabrėžti. Šį rytą aš labai trumpai dalyvavau diskusijose dėl e, biudžeto klausimo užsienio reikalų komitete. Diskusija tikrai mane nuvylė, nes kai kalbame apie biudžeto reikalus. Čia egzistuoja tam tikras konsensusas, yra sakoma, kad na taip reikia taupiai naudoti lėšas, nereikėtų, kad jos būtų taškomos e, be jokio plano, to tarpu, kai užsienio reikalų komitete e, buvo kalbama taip lyg rizika būtų kažkokia taisyklė, o ne išimtis. Tai štai, tie Keturi dalykai, man atrodo, yra labai svarbus, kalbant apie šias problemas. Norėčiau paminėti pris, e, taip pat fondą kovai su, su malarija ir su tuberkuliozė. Tie fondai dirba be jokių priekaištų. Jeigu ir atsitikų kažkokių problemų, tai po to, kai minėti fondai paliko tas vietas, kuriuose dirbo, mes turime komunikavimo sistemą, kuri nesugeba būtent tokio signalo tinkamai perduoti. Situacija apgailėtina, ką galim padaryti, kad tų, kad, kad tų vaiduokliškų tokių diskusijų nebebūtų, pirmininkė. Da, po penkių minučių prie to klausimo pereisime nes nagrėsime šį klausimą. Taip, ponė pirmininkė, klausau, taupau, e, taupau laiką ir lauksiu tolesnių diskusijų. Ačiū ponui Gerins, ponas Kašmen, prašau. Ah, merci, madame la présidente. Ah. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Visada e, man labai malonu pritarti pono Georgiui, nes visiškai pritariu tam, ką jis pasakė. mūsų visų reputacija, ją iškyla grėsmė, todėl mes, jeigu mes įsipareigojame ir nevykdome savo įsipareigojimų. Norėčiau pasveikinti Jūtą Hok už, surė, už pirmininkavimą surė komitetui ir aš ją labai pasitikiu. Tačiau norėčiau iškelti keletą klausimų. Mums mūsų įsipareigojimai vystimuosi srityje ir labai svarbus, mes privalome juos įvykdyti jie turi labai didelę politinę reikšmę. Todėl mes matom, manome, kad e, tūkstantmečio vystimosi tikslų pasiekimas yra minimalus e, uždavinys, kurį mes turime įgyvendinti. Tačiau tam mums reikia rasti papildomų pinigų, tai yra plus 7 procentai bendrojo vidaus produkto, bendro nacionalinio produkto, kurio skiria valstybės narės. Taigi, manau, kad oficialiai vystimosi paramai reikėtų rasti tuos plus 7 procentus e, bendrojo nacionalinio produkto. Ir tai leistų sušvelninti klimato kaitos padarinius ir įveikti pasaulinę ekonomikos krizę, kuri paveikė besivystančias šalis nepaprastai plačių mastų. Ir tą krizę galima veikti tik tai esant papildomam finansavimui. Aš norėčiau, kad būtų sukurta aiški vizija, kad mes galėtumėm įvesti tarptautinių finansinių transakcijų mokestį, kad mes galėtumėm e, išnagrinėti šias problemas kartu su jungtėmis valstijomis, e, siekdami tūkstančio vystimosi tikslų įgyvendinimo. Taip pat reikėtų įvesti pagrindinių prekių pardavimų mokesčius Ir ta, tas pelnas, kuris gaunamas iš priekyba svarbiausiamis prekiamis, būtų galima taip pat iš to gauti tam tikros naudos. Pasauliniai klausimai yra mums svarbus, mes nesame izoliuoti, mes esame susiję su tais pasauliniais klausimais, nes savo ruoštų mes ir prisidedame prie bendrų problemų atsiradimo. AIDS, tuberkuliozė, malerija taip pat yra mm, tos e, sritis, e, kuriuose turime skirti savo pastangas, kur kalbame apie 7 procentus e, bendro nacionalinio produkto gerais laikais ir sumažiname tą procentą krizės laikais, blogais laikais. Tačiau mums reikia iš esmės padidinti ketvirtą budžeto eilutę, jeigu norime uh, išspręsti tą problemą, kad kol kas yra pasiekta labai mažai pažangos siekiant sumažinti skurdą į pietus nuo Saharos esančios Afrikos, e, esančios Afrikos šalyse. Taip pat reikėtų skirti papildomas lėšas kovai sustikinėmis e, nelaimėmis, ką mes stebime pastaruoju laikotarpiu. Taip pat reikėtų vertinti pasaulinės ekonominės krizės pareigius ir jeigu mes norime aukštai iškėlę galvas laikytis, mes privalome tuos įsipareigojimus įgyvendinti. Bendroji žemės ūkio politika, bendroji žvininkystės politika taip pat svarbis rytis. Ir manau, kad reikėtų kurti bendrą vieną instrumentą, vieną priemonę e, vystamajam bendradarbiavimui nes oficiali parama vystimui įsigalėtų būti naudojama ir sprendžiant nelegalios migracijos klausimams, ir kit... o tai būtų visiškai neprimtina mūsų e, komitetui. Tikiu, kad ir didžioji dalis parlamento tam pritartų. Aš e, esu aistringai nusiteikęs dėl visų šių klausimų sprendimo. Mes turime žiūrėti į realybę, į turimą biudžetą. Ir aš manau, kad taip galvoja ir vystimosi komitetas ir daugelis politinių frakcijų tam pritarė. Mes esame vienas iš didžiausių donorų vystimosi programų, programuose ir jeigu mes neišliksime to pagrindinio donorų, tuomet mūsų vertybės kaip ES bus pamintos ir dėja mes būsime panašusi marksistus. Aš manau, kad mūsų vertybės yra esminės, fundamentalios. Aš visada stengiuosi kalbėti trumpai ir ramiai, bet dėja tai tik apsunkina e, vertimus. Ir dažnai man argumentai yra pernelyg aistringi, per, pernelyg temperamentingi ir, ir mane būna sunku ir išversti, ir manęs būna sunku klausytis. Ačiū, ačiū, pirmininkė, ačiū už jūsų aistringą kalbėjimą šiais svarbiais klausimais. Dabar suteiksiu žodį Europos komisijos atstoviai poniai Izabel Garson. Ponės ir ponai parlamento nariai, laba diena. Labai trumpai kalbėsiu. Mes išnagrinėjome e, surė pranešimo projektą. Labai susidomėję išnagrinėjome jį. Aš e, apsiribosiu tik tai išorės veiksmų paminėjimu. Apskritai mes pritarėme kai kurioms e, pastaboms, kurias pateikė e, kolegos. Mes taip pat e, laukiame iš, tikimės, kad parlamentas pabrėž ES vaidmenį kaip pasaulinio masto veikėjo, ypač iš biudžetinės pusės. Ir bet koks uh, požiūrio pateikimas, dėl skirtumų tarp e, visuomo bendradarbiavimo tikslų ir humanitarnės pagalbos e, tikslų. Tai čia mes galėtume pabrėžti, kokios yra ES e, vertybės ir interesai ir galėtume galbūt labai, labai aiškiai tai išdėstyti šiame pranešime. Taip pat mes uh, pastebėjome, kad e, ši ataskaita buvo galbūt per daug e, lakoniška, kur kalbama apie besikeičiantį pasaulį. Tai yra tų valstybių, su kuriamis mes bendradarbiaujam, e, kitimas ir čia galbūt reikia tam tikro naujo požiūrio ir tai yra vienas iš esminių aspektų mūsų apmastymuose komisijoje. Uh, Ir e, ponas Gerens labai iškalbingai pabrėžė šį aspektą ir šis aspektas taip pat galėtų surė e, ataskaitoje daug, daugiau e, būti pabrėžtas. Ir taip pat čia paminėtinas yra Europos komisijos bendras darbas kartu su valstybės narėmis ir galbūt Europos parlamentas turėtų duoti impulsą, kad būtų daugiau E, ambicingumo ir taip pat, kad e, pastebimesni būtų šitie aspektai e, tų tikslų, kuriuos mes užsibrėžėme kontekste. Tai tas 28 atliktas darbas galbūt buvo truputį į antrą planą nuėjęs surė pranešime. Dėkoju, ponia Gerens, žimties tvarka jūs e, galite pasisakyti. Aš dėkoju, ponia e, Garson, noriu, kad mes truputį ambicingesni būtume ten, kur kalbame apie biudžetinius e, reikalavimus. Aš norėčiau keltą klausimą pateikti. Pirmas klausimas. Ar Europos konsensusas vystamo bendradarbiavimo srityje, e, kuris numato iki 2015 metų 0,5 procentų e, finansavimą. Ar tai yra pakankama? Tai, tai reiškia, kad e, e tuomet bus atitinkamai pasiskirstytas Europos biudžetas ir valstybių narių biudžetai. Jeigu Europoje bus 0,7 procentai, tai tuomet e, valstybių narių dalis truputį sumažės. Tačiau jeigu padidės priešingai, tai tada ar jūs kaip komisija esat e, pasirengusi, kaip, e, kaip atsakingi už vystamą įbendradarbiavimą, ar jūs gausit žalę komisijos švies, šviesą tam, kad biudžetas būtų padidintas finansinių perspektyvų laikotarpį. Nes jeigu bus padidintas tas finansavimas, aš galiu būti labai ambicingas, aš galiu net pasiūlyti padvigubinti tą biudžetą. Uh, Tai ar jūs galite įsivaizduoti, kokį konfliktą sukelsit e, tada e, su tais, kurie gins kitas politikos rytis? Aš noriu būti realistas paprasčiausiai ir aš manau, kad mes turėtume kartu, e, kaip įmanoma, geriau naudoti bendros išteklius. Tai yra 27 nacionaliniai biudžetai plus komisijos biudžetas. Ir man atrodo, kad geriausias būdas daryti greičiausią pažangą tai e, yra didinti ES e, bendradarbiavimo politikos e, veiksmingumą. Aš turiu porą panašių klausimų. Galime daug pasiekti, jeigu lėšos būtų panaudojamos inovacijoms, inovacinių priemonių panaudojimam. Tai yra bendradarbiavimas e, tarp e, nacionalinių plėtros banko ir Europos investicijų banko ir, ir jeigu čia būtų tam tikras sinergija, tai tuomet iš tikrųjų mes daug papildomos naudos pasiektume ir e, jeigu būtų geresnis bendradarbiavimas tarp komisijos ir valstybių narių, jeigu tinkamai būtų pasiskirstita atsakomybė ir didesnė specializacija, uh, jeigu valstybės narės daugiau atsakomybės prisimtų ir komisija taip pat, ir jeigu komisija nepasitenkintų tik tai e, savo 28-osios don, donorės e, e, vaidmeniu, bet e, kai, kai kuo daugiau. O ką reikia daryti, kad tai pasiektume, jeigu jūs e, suteiksite mums e, galimybę Pone Garsonė, aš taip pat jums suteiksiu žodį, kad atsakytumėte į tą paskutinį klausimą. Dvi, dvi minutės jūsų kalbėjimo laikas. Taip, iš tikrųjų yra čia savotiškas trikampis, turint omenyje tą bendrą ben, lėšų dydį ir pasiskirstimą tarp ES ir valstybių narių. Tai e, an, antrasis kampas čia yra bendras darbas tarp valstybių narių ir ES. Ir trečias aspektas, tai ką minėjo ponas Berman, tai yra ino, inovuojančios finansavimo priemonės ir nauji modeliai. Mes dirbame ties visais trim aspektais ir mes peržiūrime finansinį reglamentą, kad būtų galima peržiūrėti taip vadinamą blending aspektą. Yra jau pateikta konkrečių pasiūlymų, taip pat mes mąstome apie visus įmanomus variantus dėl koordinavimo, dėl uh, bendro veikimo ir komisija taip pat numato pateikti pasiūlymų. Ir trečiasis aspektas tai yra biudžetas. Aš aišku puikiai suprantu, kad čia turi būti atliktas tam tikras arbitražas ir e, neišvengiamai Europos e, politiniai vadovai pateiks klausimą dėl e, finansavimo dalies, kuri naudojama vystamajam bendradarbiavimui ir kuri per Europos biudžetą yra mm, e, skiriama Europos komisijai. Pastaraisiais metais jos dydis buvo pakankamai įspūdingas, dabar mes kritom iki 18 procentų Europos pagalbos ir dabar 0,46 procentai, pasak e, OECD. Padidėjimas. Tačiau jeigu būtų tas padidėjimas labai staigus, kaip kad buvo pasakyta, tai tuomet e, tos lėšos skiriamos Europos uh, o, o lėšos skiriamos Europos biudžetui liktų tokios pat, tai ES dalis sumažėtų smarkiai. Ar tai problemams ar ne, neaišku, reikia atitinkamus politinius arbitražus atlikti. Dėkuoju. Dabar žodis. Juta Hauk. Dėkuoju. Na, e, taip, turėčiau atsakyti tuos iškeltus klausimus. Deve komitetas daugai ką žvelgia labai pragmatiškai, tai yra gerai. Europos, komisija, Europos komiteto sūrė įgaliojimai yra tokie. Reikia reikalauti, kad skiriamos lėšos būtų pakankamos, tai yra susiję ir su vystamąją politiką. Tačiau mes neturime patys kurti tą vystamąją politiką, mes turime ją gyveninti. Mes atsižvelgėme į daug minčių, kurias išdėstė pradėšėjas Aš jau sakiau, kad mokėjimų, kurie dabar yra daromi e, kovojant su klimato kaita, papildomumas šalia tos pagalbos, kur yra skiriama visomai pagalba, yra savaime suprantamas dalykas. Mes, aš išgirdau, ką sakė kolega Tais Berman, ką tik tai. Dažnai mes su juo diskutuojame, ginčiamės, jis mums šiandien sako, kad lyg, kad viską žiūrima taip, lyg niekas ne, nebūtų pasikeitę. Na, taip, taip. Tačiau norėčiau paklausti, kas iš mūsų šiandien yra įsitikinęs, kad Europos parlamentas ir Europos Sąjunga yra pasirengę revoliucijai šiandien. Na, me, aš manau, kad revoliucijos nebus. Bent jau Europos Sąjungoje artimiausių metų galime džiaugtis, jeigu pavyks įvykdyti reformą Vokietijoje. Na, Mes be katastrofų iki šiol jokių revoliucijų neįvykdėm, tad kitų mokyti negalim, kaip ten bebūtų, mes negalime pasiduoti kai kurių valstybių narių spaudimui. Ta spaudimą vykdo šešios septynios valstybės narės, ne visos. Jos mano, kad ES biudžeto pakaks padengti ar sumažinti jų pačių skoloms. E, jos siekia tris kartus daugiau negu mūsų turimi skaičiai. Na, tačiau šiaip ar taip. E, turime neužmiršti, kad sutartyse yra numatytos taisyklės. 1,23 procentus galėtų didėti biudžetas skirtas mokėjimams. Tai štai, tokie yra skaičiai, tačiau jokių būdų negalima teikti, kad mes, pagal, kad mes viršysime kiek nors nuo savų išteklių numatytas ribas. Vienas kablelis 64 toks buvo siūlytas skaičius. Vienas kablelis 06 tie gali siekti padidėjimas e, artimiausių metų. Mes diskutavome su Europos komisija. Jeigu sustiprinsime visomosios politikos ramstį, tai tuomet gali atsitikti taip, kad sumažės lėšų kitose kategorijose. Konkurencingumas Europos parlamento yra ta kategorija, kur yra labai svarbi konkurencingumo stiprinimas, viskas, kas yra susijęs su trečiaja kategorija, pilietiškumo augdymu bei mokėjimais pagal užsienio reikalų sritį. Tai to, tenka pasakyti, kad iki šiol tai buvo trys prioritetai. Jeigu mes pridėsime 20 procentų. Ir jeigu reiškia, kad niekas daugiau nepasikeis, ponas e, Tais Berman ginčiasi dėl tų trijų stambių blokų. Čia mes dar kalbame apie 1,05 procentų padidėjimą. Esant tokiam kontekstui nepavyks tai, ką kolega siūlo. Tiesiog pyksimės toliau ir dalinsimės turimus pinigus toliau pykdamiesi. Na, dabar turėčiau pasakyti, kad Europos komisija, kad ir kokia be būtų pasirinkta kryptis, komisija turėtų mums pasakyti, kad, na taip, viskas yra gerai, gero vėjo, dirbkim toliau. Tačiau aš manau, kad reikėtų pakalbėti su komisijos pirmininku ponu Baroso Jis vadovauja Europos komisijai. Europos komisija turi renkti finansinę perspektyvą. Dehan, Čiološ, Gorgen Kvin, Giorin ir Lewandowski yra penki komisarai dirbantis prie šitų finansinės perspektyvos. Na, tvarko, vykdykit spaudimą, tegu tai vyksta Europos komisijos viduje. Nes jeigu Europos komisijoje, kaip jau tai yra įvykę daugiau nei vieną kartą, savo nuomonę pareikš tarybos atstovai, jeigu komisijai pritars, tai mes galėsime daryti, ką tik norime, nepavyks. Aš manau, kad mes turime dirbti kartu su komisija, turime būti pasirengę ir aš manau, kad esam pasirengę. Aš kalbu ne tik socialdemokratų vardu, aš manau, kad galiu čia kalbėti visų komiteto narių ir viso parlamento vardu. turime būti drąsesni, ambicingesni. Tačiau tai yra dalykas, kuris turėtų galioti ne tik parlamentarams, bet ir pačiai institucijai. Nes institucija turi tą įgaliojimą teikti teisės aktų siūlymus. Kai girdima, jog ši teisės akto iniciatyva yra nelabai ambicinga, arba kai mums sakoma, kad e, siūlymas yra nepakankamai ambicingas, tai kyla klausimas, tai kodėl stabdomos tos ambicingos iniciatyvos, kurių pasitaiko. Aš manau, kad nėra jokių problemų. Reikėtų diskutuoti apie tai su valstybėmis narėmis. Aš jau nekartą esu sakiusi, kad valstybės narios, kurios sudaro e, tarybą, Tai nėra ES institucija kaip par, Europos parlamentas ar Europos komisija. Tai yra tam tikras sambūris valstybių atstovų, kurie domisi tik tai kiekvienas savo reikalais, susirenka, padiskutuoja ir grįžta namo. Mūsų nuomonė jų neipatingai domina. Net jeigu Vokietijoje turėtume savo politinės šeimos kanclerę, kažin ar būtų kitaip. Praeitą kartą, e, priimant finansinę perspektyvą, viskas buvo panašiai kaip ir dabar. Aš trečią kartą rengiu finansinę perspektyvą. Na, galime sakyti, įgūdžių įgavom. Tačiau kartais nustembi, matydamas, kiek frustracijos susikaupia. Aš manau, kad Europos parlamentas turi reikalauti pakankamai resursų, Sūrė komitetas negali parengti lentelės, kur būtų pasakyta, tiek reikia pinigų bendradarbiavimui su trečiosiomis šalimis, tiek visomai bendradarbiavimui ar panašiai. Mes turime mąstyti globaliai. Mes jau nuėjome ilgą kelią Sūrė komitete ir pasiekime konsensuso dėl to, kad reikia daugiau lėšų. Manau, kad turime puikių argumentų ir taip pat turime puikių argumentų siekti daugiau lėšų vystomai pagalbai. Visi kolegos, kurie šiandien kalbėjo, tikiuosi, sustiprins mūsų komiteto pozicijas ir taip pat Europos parlamento pozicijas. Net jeigu ne šimtas procentų kolegų mus parems, tačiau man yra labai svarbi kolegų pana, pa, parama. Tiesiog Kaip jau sakiau, revoliucija yra neįmanoma, teks dirbti nuosekliau po truputėlį. Pirmininkė, ačiū, kad pasidalijote su mumis savo darbo sunkumais. O dabar pereikime prie šeštojo darbo tvarkės klausimo - pasaulinis kovos su AIDS, tuberkuliozė ir malerija fondas. Alors, <clears throat> le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose. Taigi, šis pasaulinis fondas, tiksliau jų atstovai šiandien dalyvauja mūsų komiteto darbės, mus pristatys priemonės, e, kurių buvo imtas įsiekiant kovoti su sukčiavimo atvejais, su kuriais susidurta keturiose Afrikos valstybėse. E, buvo pasiūlyta, kol vyksta tyrimas, sustabdyti šio fondo mokėjimus. Šis pasaulinis fondas ir jo atstovai yra pakviesti pristatyti savo prioritetus e, jungtinių tautų generalinėje asamblėjoje birželio mėnesį. Dabar ilgiau nebegaištama, e, suteiksiu žodį Stefanui Emblad. Jis yra e, šio fondo vienas iš vadovų. Prašom. Merci, madame la présidente. Dėkuoju, ponia pirmininkė pasaulinio fondo vardu. Norėčiau padėkoti Jums, taip pat noriu padėkoti visiems komiteto nariams už galimybę pateikti Jums tam tikros informacijos, kuri bus turbūt e, išsamesnė informacija negu tais, kas e, buvo išdėstas spaudoje ir turbūt visą tai išdėsiu angliškai. Taigi dar kartą noriu padėkoti komitetui už suteiktą galimybę Su manim kartu atvyko mano kolega Sven Robinsonas, kuris atsakingas už ryšius su parlamentarais. Ir mes prašėme šios galimybės, nes manome, kad sprendimų prieimėjams, tokiems kaip jums, yra labai svarbu pamatyti visą bendrą vaizdą ir suprasti, kaip šis fondas, pasaulinis fondas, e, siekia nustatyti ir užkirsti kelią e, neteisingam, nesažininkam lėšų naudojimui. Manau, kad daugelis dalykų jums yra žinomi, tačiau sausio pabaigoje Associated Press straipsnis buvo išspausintas ir redaktorius šio leidino, leidinio pripažino mm, e, šį straipsnį, kuris buvo labai išplatintas E, nenaudai šio pasaulinio fondo su, ne, su šiek tiek klaidinančia informacija. Ir buvo daromas spaudimas sustabdyti šio fondo e, lėšų asignavimą. Aš noriu pasakyti keletą dalykų. Informacija šiame straipsnėje iš tiesų yra susijusi su keturiais atvejais, keturiais korupcijos atvejais, kuriuos pats pasaulinis fondas nustatė ir ėmėsi atitaisimo veiksmų. E, pasaulinis fondas ėmėsi stip, e, griežtų priemonių, kad susigražintų lėšas ir visiškai atskleidė šias priemonės, kurių imtasi nuo 2009 metų. Mes taip pat turime tam tikrą elgesio kodeksą, Ir manau, kad reikia atsižvelgti tą Elgesio kodeksą pasauliniam fondui. Nes mes pristatėme tos atvejus ir pristatėme mūsų, mūsų valdyboje veiksmus, kurių ėmėmės, taip pat pristatėme tos veiksmus Europos komisijai ir e, Europos Sąjungos valstybės narės yra šalis taip pat. Ir tai vyko gruodžio mėnesį. Valdybos nariai išreiškė savo pasitenkinimą tiek dėl korekcinių veiksmų, kurių buvo imtasi tų keturių šalių atžvilgių. E, ir taip pat e, pasitenkinimą dėl išvadų, kurias mes padarėme dėl savo tolesnės veiklos. Ši ataskaita buvo pateikta e, internete, o žurnalistai, kurie parašė tą straipsnį, jie turėjo prieigą prie konfidencialių e, dokumentų ir išplatino nevisiškai patikrintą informaciją. Mes, žinoma, visiškai suprantame, su, kad šis dėmesys padidina spaudinimą mūsų donorams. Ir donorai laikosi visiškos netolerancijos korupcijai politikos. Ir buvo sušauktas neįlinis valdybos susirinkimas. Vasario pradžioje buvo imtasi papildomų priemonių ir aš vėliau prie jų sugrįšiu. Manau, kad yra labai svarbu šitą pasakyti apie mūsų saugos priemonės, apsaugos priemonės, kurios yra įdėktos nuo 2001 metų, kai buvo įsteigtas mūsų fondas. Ir visos mūsų dotacijos yra apsaugotos nuo jų e, skirimo nuo 2001. E, pirmų. Vienas, vienas iš apsaugos būdų yra generalinis inspektoratas, kuris turi labai plačius įgaliojimus tiek užsakant, tiek tyriant mūsų programas ir turi prievolę, kad būtų skaidrumas užtikrinamas ir kad būtų visa informacija galima prieinama tikrinimui. Taigi mes esame įsipareigo išlaikyti tą skaidrumą, manome, kad tai yra būtina ir tai turėtų nuraminti mūsų donorus Kitaip tariant, mes įmamės e, tokios veiklos, kurią esame įsipareigoję vykdyti be jokių pažeidimų. Generalinis e, inspektoratas, jo vadovas buvo mm, tikrai nepatenkintas tais straipsniais ir jų sukeltais atgarsiais, tačiau priešinkai tam, kas buvo tose straipsniuose parašyta, uh, Keturiose šalyse nusitas problemos tikrai buvo e, rimtos, tačiau jos visiškai nėra reprezentacinės, kalbant apie visą pasaulinio fondo veiklą. Ir nereikėtų ekstrapoliuoti, išnaudoti šių keturių atvejų, juos apibendrinant ir generalizuojant. Norėčiau šitą pasakyti apie šešis apsaugos būdus, kuriuos mes esame uh, įgyvendinę nuo mūsų fondo, prados, fondo veiklos pradžios. Atsiprašau, jeigu perėsiu prie profesinio žargono. Tačiau mes turime pagrindinius gavėjus, tai yra tarptautinės nevyriausybinės organizacijos, jungtinių tautų agentūros, vietos agentūros tam tikrose šalise. Ir pirmas apsaugos būdas darome nepriklausomą vertinimą vidaus kontrolės ir visų vidinių mechanizmų tų pagrindinių naudos gavėjų. Be to, mes neturime pasaulinio fondo darbuotojų visose šalise ir mes esame nusprendę savo išlaidas e, sumažinti iki minimumo, todėl mes e, sudarėme kontraktus su vietinėmis e, organizacijomis, audito firmomis, kurios vertina visus aspektus valdymo, lėšų valdymo vietoje, šalies mastu. Taigi, e, tokia decentralizuota sistema reiškia, kad mes turime sudarę kontraktų su tam tikromis įstagomis, kurios kas tris mėnesius arba kas šešis mėnesius įvertina, kas vyksta vietoje tiek finansinė prasme, tiek iškilančių problemų prasme. Taip pat mes reikalavome, kad kiekvienas iš pagrindinių E, gavėjų, naudos gavėjų kasmet užsakytų išorės vertintojus. Vyksta aktyvus valdymas sekretariato lygmenių, tai yra ketvirtas lygis apsaugos. E, čia dirba finansų specialistai, mūsų vykdomų operacijų specialistai ir taip pat teisininkai. Ir čia taip pat vertimi viešųjų pirkimų klausimai. Ir galiausiai, galbūt ir negaliausiai pasitaiso kalbėtai, turime generalinį inspektorių, generalinį inspektoratą, tai yra šeštas ligmuo, e, kur yra dalinamasi geriausia patirtimi daugia šalėse institucijose. Ir čia dėmesys skiriamas tiek auditams, tiek tyrimams. Apie 40 žmonių dalyvauja audituose ir audito komandos vyksta į šalį ir ten tikrina visus dokumentus kartais iki 2500 e, dokumentų netgi būna e, tikrinama, siekiant užtikrinti, kad lėšos nuėjo būtent ten, kam jos ir buvo skirtos. Visi mūsų donorai, taip pat ir naudos e, gavėjai yra atstovaujami arba finansų ir audito komitete, arba valdyboje. Manau, taip pat būtų svarbu pabrėžti, kad 2009 metais mes pradėjome susidurti su tam tikromis problemomis, ypač Mauritanijoje 2009 metų pabaigoje buvo imtasi rimtų reformų, jos buvo kodifikuotos praėjusiu metu spalyje dokumente, kurį mes pavadiname darbo atvarkė siekiant veiksmingiau panaudoti pasaulinio fondo lėšas. Ir ši darbo atvarkė buvo skirta finansi, finansų kontroliai. Ši darbuotvarkė buvo įgyvendinama ir ypač didelis vaidmo buvo skiriamas e, vietos finansų agentūroms ir tikrinimams vietoje, kuriuos minėjau anksčiau. E, vietos fondų agentūroms skiriamos lėšos yra padidintos ir tai mes vadiname uh, šalies komandų požiūrių yra įvairių kompetencijų žmonės tose komandose, kurios vertina e, tas programas. Ir daugiau dėmesio skiriama ne atitikimui tam tikrų reikalavimui, bet kokybei e, tų programų ir rezultatų įgyvendinimui. Taip pat mes įgyvendame papildomų saugiklių politiką ir pasaulinis fondas gali veikti, nenaudodamas grinųjų pinigų, tik tai kompensavimo mechanizmus naudojant. Ir tai leidžia mums palengvinti darbą tose šalise, kur instituciniai pajėgumai yra silpni. Taip pat mes siekiame baudžiamojo persiekiamo pažeidimų atvejais, vienas iš jų yra malis. Kaip jau minėjau, mes visiškai suprantame tą spaudimą, kurį mums daro donorai ir kitos interesuotėsios šalis. Tai ypač buvo aktualu sausio mėnesį. Vasario mėnesį sušaukėme neįlinį valdybos posėdį ir ten buvo pasiūlyta papildomų priemonių, buvo padvigubintas generalinio inspektorato biudžetas. Ir stiprinama e, finansinė ir institucinė kontrolė, e, kalbant apie pagrindinius naudos gavėjus. Taip pat buvo sustiprintas e, komandų, kurios dirba šalise, požiūris ir parama joms. Ir turiu pasakyti, kad mes perprogramavome 27 žmonės, tai yra 5 procentai mūsų darbuotojų, mes juos persintėme į tas šalių komandas, norėdami užtikrinti geresnę finansų valdymo kontrolę. Taigi dabar yra tyriami ne tik pagrindiniai naudos gavėjai, bet ir antriniai naudos gavėjai, mažesni naudos gavėjai nors sudaromi kontraktai su pagrindiniais naudos gavėjais, kartais jie savo ruoštų e, suformuoja tam tikrus išteklius ir tas lėšas perskirsto mažesniems naudos e, gavėjams ir tai yra, irgi dabar yra kontroliuojama. Taip pat mes pažvelgėm, e, organizavome nepriklausomą kontrolės ir priežiūros mechanizmą, kuris vertina nus, jau įsigaliojusią sistemą. Tai ypač e, yra taikytina toms keturioms šalise, šalims, kuriuose nustatyti e, korupcijos atvejai. Botsvanos e, atveju taip pat buvo sustiprintos priemonės. Mike Levitt, jungtinių Junktinės Amerikos valstijos, ats, valstijų atstovas ir Taip pat e, bent du atstovai bus iš ES, kurie yra ekspertai audito ir kovos su korupcija srityje. Ir šiuo metu mes nustatėme, kad mūsų donorai šiek tiek pasidalijo tam tikras grupės. Junktinė karalystė, JAV, Kanada, Japonija, Prancūzija yra pagrindiniai donorai ir jų įsipareigojimai buvo pateikti spalio mėnesį. Čia buvo padidintas jų įsipareigotos sumos ir jie tų savo įsipareigomų neatsisakė. Tačiau visi šie donorai pabrėžia, kad laikosi visiškos netolerancijos sukčiavimų ir korupcijos atvejams. Taip pat noriu pabrėžti, kad Junktinė karalystė e, pradėjo daug, daugelįpį vienu metu trukmės peržiūros planą. Ir daugia ša, ši daugiašalė programa bus vykdoma remiantis įvairiais rezultatais, siekiant novatoriško požiūrio, mm, siekiant tinkamo maksimalaus lėšų panaudojimo. Atsižvelgiant į pasiektus rezultatus, Junktinė karalystė pasakė, kad ji padidins savo įsipareigojimus, savo mm, dotacijas pasauliniam fondui. Diskusijose per pastrosius keletus mėnesių e, kalbėjome apie rezultatus, e, kurie pasiekti pasaulinėse programuose, būtent šio pasaulinio e, fondo. Pasirinksiu kelis, kelis atvejus. 6,5 milijonai gyvybių buvo išgelbėta, e, padedant pasaulinio fondo programoms. 4 milijonai žmonių dabar naudoja retrovirusinius e, vaistus kovai su AIDS ir živ virusu. Ir besivystančio pasaulio žmonės dabar turi prieigą prie šio gydimo, ko anksčiau nebuvo. Malerijos srityje nemažai atvejų mirtingumas sumažintas nuo 50 iki 70 proces, procentų daugelį endeminių šalių. Taip pat pasiekta gerų rezultatų kovoje su tuberkulioze. Remiantis pasiektais rezultatais, e, tūkstantmečio plėtros tikslai e, yra konkrečiai siekiami, turime konkrečių rezultatų. Ir taip pat yra numatyti tikslai 2020 metams. Šiek tiek tie tikslai buvo sumažinti dėl lėšų stygius, tačiau mes manome, kad mes pasivysime iki 2050 metų. 50 procentų mūsų išteklių yra gaunami iš ES valstybių narių ir iš ES komisijos. Tačiau kai kurios šalys, įskaitant ES komisiją, šiuo metu yra e, sustabdžiusi finansavimą. Ir jeigu tai tęsis ir iki vasaros ir per vasarą mes negalėsime vykdyti programų, tai sustabdys tam tikrus gydimo būdus, gyvybės gelbėčius gydimo būdus, kurie galėtų padėti šiomis lygomis sergantiems žmogėms. Mes turėtumėm e, paraginti mm, Europos komisija, Europos Sąjungos valstybės nebešaldyti tų lėšų ir nesiremti tam tikrais e, klaidinančiais pranešimais. Mes ėmėmės e, iš, išsamios programos, e, kuri užtikrintų skaidrumą mūsų veiklos ir noriu pasakyti, kad mūsų vykdantisis direktorius yra įsipareigojęs toliau tęsti darbą, stiprinti reformas, išlaikyti visišką skaidrumą E, susijusi su visomis pasaulinio fondo operacijomis. Dėkuoju. Dėkuoju. Panas Mitchell paprašė žodžio. Džiaugiuosi matydamas čia e, pasaulinio kovos su AIDS tuberkuliozė ir malerija fondo vieną iš vadovų. Norėčiau paklausti, gal galėtumėt paaiškinti, kodėl toliau yra išaldomi fondai. Praėjusią savaitę mūsų posėdė lankėsi Bilas Geitsas ir jisai sakė, kad reikia kartais rasti reikiamų lėšų, net jeigu nutinka taip, kad iš pradžių jie galėjo būti panaudoti ir ne visai tinkamai. Kas yra daroma, ką galime nuveikti parlamente ir komisijoje ir valstybėse narėse. Aš manau, kad didžioji dalis e, žmonių nėra e, valstybės tarnautojų galioti tvarkyti tuos fondus. Žmonės dažnai dirba šį darbą norėdami, turėdami vieną tikslą padėti skurdžiausiems žmonėms ir manyčiau, kad nereikėtų kenkti jų pastangoms tai daryti. Aš manau, kad ponas Geitsas taip pat sakė, kad labai svarbu toliau daryti gerus darbus. Manau, kad šiandieninis pranešimas yra visiškai suprantamas. Tikrai svarbu, kad ypač šioje srityje būtų kovojama su sukčiavimo atvejais, nes mes susidurėme su žmonėmis, kurie dirba siekdami padėti į didžiausią bėdą patekusiems ir skurdžiausiems. Na, aš manau, kad reikia užkirsti kelią tokio pobūdžio nutikimams, kai sukčiaujama. Galbūt komisija, ponė pirmininkė, galėtų, jeigu suteiktumėte žodžius atstovams pasakyti, kas yra daroma, siekit užkirsti kelią sukčiavimą. Ponas Kašmanas prašė žodžių. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš pritariu viskam, ką sakė kolega Mitchell. Noriu padėkoti ponui Bled už jo pranešimą. Aš girdėjau e, jūsų AKR komitete e, darytą pranešimą. Jis buvo labai įdomus. Na, sveiki atvykę į politikos pasaulį, kur susidurėm su tokiais atvejais, kai meluojama teikiant informaciją, kai sąmoningai jį falsifikuojama. Na, čia mes kalbam apie tą sritį, kur dirbama siekiant e, padėti skurdžiausiai gyvenantiems pažeidžiamiausiems žmonėms, siekiama gelbėti jų gyvybės. Jeigu yra imimasi veiksmų, tai jie turi būti daromi, jie turi būti tesiami. E, Botsvanos prezidentas, pavyzdžiui, buvo paprašytas peržiūrėti situaciją, išaiškinti kas ir kaip. Tai, ką sakė komisijos atstovai, šiek tiek paguodžia. Jūs kalbėjote apie tas priemonės, kurių buvo nuspręsta imtis. Sukčiavimo atvejai nėra susijęs su visomis paskolomis ar su visais projektais. Su tuo buvo susidurta keturių projektų atveju. Tad svarbu nepamiršti tų sukčiavimo atvejų procento. Tačiau jeigu pažiūrėtume kiek kartų susidurėme su sukčiavimu savo valstybėse, tai matysime, kad skaičiai gal nėra tokie baisus. Na, suprantama, reikia bausti už kiekvieno cento nusukimą šiuo atveju, bet nesustabdyti su programu. Tai aš norėčiau pasakyti, kad remiu kolegos Mitchell siunčiamą signalą. Išaldytos lėšos turi būti nebešaldomos, jas turbūt leista naudoti. Grįžtu prie to, ką sakė komisaras Pybalks. Komisija nori imtis šio žesto, nori pasakyti, kad jį kovoja su sukčiavimu, tačiau galbūt galima šiuo atveju išaldyti dalį to biudžeto, kad būtų galima parodyti komisijos reiškimą susirūpinimą. Komisaras Piebalks sakė, kad čia yra kalbama apie ES indėlį bendrąjį auditą kad lėšų mokėjimas buvo sustabdytas dėl atsargumo, o ne kaip politinis atsakas. Na be abejo, atsargumo priemonės yra reikalingos. Globalusis fondas ėmėsi reikiamų priemonių. Jūs minėjote, kokios yra problemos, tačiau reikėtų, kad tos išaldytos lėšos e, būtų pagaliau naudojamos toliau vasarą neva bus galima tas lėšas naudoti, bet juk tai yra per vėlų. Tai yra per vėlų. Tokiais sakiniais vėliau gal vasarą galima naudotis bet kuriais atvejais, tiek sprendžiant teigiamus, tiek neigiamus reikalus. Aš pasisakau už lėšų leidimą naudoti greitai, kad būtų galima toliau remti šį pasaulinį fondą. Reikia nepamiršti, kad tai, ką mes darome finansavimo srityje, atsispindi kitose srityse. Pone Emblad, uh, Jūs taip pat minėjote, kad milijonas nešių moterų e, seropozityvių motinų sulaukia pagalbos. 5,1 milijonų našlaičių ir vaikų taip pat sulaukė gydimo. Visa tai turi tęstis. Vien jau dėl to e, turime padaryti viską, kad tos lėšos nebūtų blokuojamos. E, procedūrų peržiūra turi vykti, auditas turi vykti, kad būtų galima vėliau metų eigoje priimti naujas priemonės, jeigu tai pasirodytų būtina. Tačiau aš manau, kad daugelis kolegų pasakys savo nuomonę. Kolega Gerins, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Na, matome, kad problema yra tikrai sudėtinga. Europos parlamentas uh, irgi negali nekaltai žvalgytis iš onų šioje situacijoje. Daugelis kolegų uždavė klausimus. Na, teisingai, klausimus kelt reikia. Norėčiau pasakyti komisijos apginimui, kad nebegalima prašyti papildomo uh, audito. Situacija komplikuojasi štai dėl ko. Jei tai būtų Europos parlamento reikalavimas, manyčiau, kad jis būtų pernelyg didelis Reikia aišku siekti nulinės rizikos šioje srityje, tačiau problema yra štai kokia. Nulinė rizika e, kertasi su kita rizika. Juk pacientai taip pat turi turėti galimybę e, tokios situacijos, kad jų atžvilgių taip pat taikoma nulinė rizika. Ir čia mes matome tokių tikslų konfliktą. Mes negalime apsimesti, kad nieko nevyksta. Ką reikėtų daryti? Aš manau, kad Nereikia pernelyg dramatizuoti situacijos, nes man buvo paaiškinta, kad fondas, kuris sulaukia e, lėšų iš valstybių narių ir komisijos, e, lėšas tam tikras turi ir, ir jų dar bus artimiausių metų. Tačiau jeigu sprendimai ne, nebus priimti, tai tuomet situacija taps tikrai probleminė, nes antiretrovirusinių preparatų pacientai nebegaus. Ir čia problema gali labai paaštrėti. Tuomet pamatysime, kad pacientams dėja tikrai nenulinės rizikos kriterijus bus taikomas. Norėčiau pakviesti komisiją kartu su mumis pamastyti apie tai, kaip būtų galima rasti išeitį šiai problemai, ką būtų galima daryti. Na, aš manau, kad fondas pats savo neturi ko prikišti. Fondas negali visko kontroliuoti iki pat antiretrovirusinių preparatų pateikimo pacientams. Fondas dirba tikrai pavyzdingai, mano požiūriu, tačiau šiuo atveju būtų galima numatyti tam tikrą globą tiems, kurie yra atsakingi už projektų įgyvendinimą ir lėšų mokėjimą. Manau, kad tai būtų vienintelė priemonė ir galimybė sutaikyti tą nulinę riziką vienu ir kitu atveju. Nes jeigu ES taikytume nulinę riziką, tai tuomet reikėtų užblokuoti visų fondų naudojimą, ne vieno euro nebegalėtume išleisti. Čia yra tiesiog populistams puikiai dirba pasireikšti. Reikia būtinai suderinti šiuos du dalykus tarpusavyje. Na, suprantu, kad komisija turi elgtis atsargiai, tačiau tas atsargumas turi būti pamatuotas ir nekenkintis. Mes girdėjome, ką pasakė komisaras Pybalks Aš manau, kad jis irgi yra pasirengęs padaryti viską, kad šios ir tie būtų žengiama į priekį. Maničiau, kad į tai reikia atsižvelgti, dėkoju komisijai už jos pasirižimą. Tai daryti taip pat reikia kviesti valstybės narės elgtis atidžiau, atsargiau. Vienos iš valstybių narių visuomenio bendradarbiavimo ministrė sakė, kad korupcija juk irgi žudo. Na, teisingai, Tačiau manyčiau, kad irgi reikia šiek tiek peržiūrėti šią situaciją. Reikia rasti nesilaikant ortodoksinių taisyklių kartais tinkamas taisyklės, tinkamą tvarką pereinamiesiams laikotarpiams pergyventi. Ir aš manau, kad reikėtų sukurti tokią komandą, kuri galėtų suteikti pagalbą prireikus, jeigu matome, kad lėšų įsisavinimo rizika iškyla. Manau, kad tai būtų visiems tinkamas išeimas iš situacijos ir politiškai neblogas pasirinkimas. Dėkoju. Beaucoup, Dėkoju. Pone Deva, jūs prašyte taip pat žodžio. Ačiū pirmininkė, norėjau paklausyti daktaro Ben. Jeigu yra ruošiama ataskaita ir pasaulinis fondas e, taip pat e, tyria, ar tinkamai lėšos yra panaudojamas, kodėl tada Europos komisija išaldė savo e, lėšas, kodėl čia yra toks nesusipratimas. Ponas Semblad, prieš pasisakant komisijai labai trumpai. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Pirmiausia, Dėkoju už pastabas ir klausimus. Manau, kad daugelis jų nebuvo e, skirti tiesiogiai man. Aš žinoma, pirmiausia, išklausysiu komisijos atsakymų, tačiau noriu sugrįžti prie dviejų dalykų, kurias aš išsakiau savo pristatymę. Taip yra poveikis vietoje, kaip ponas Kašman nurodė, mes atlikome išsame analizę finansų srautų Ir mes galėsime pasirašyti dėl dotacijų, kurios jau buvo patvirtintos valdyboje. Ir taip pat yra tam tikrų suvaržymų. Mes turime pasirašyti tuos, tas sutartis per metus nuo jų patvirtinimo. Taip pat yra įvairių techninių klausimų dėl teisėtumo tam tikro finansavimo Ir tai yra susijęs su, ketvirtu, su paskutiniu ketvirčiu šių metų. Taip pat turiu pasakyti, kad mes visiškai suprantame komisijos e, poreikį, būtinybę komisija atlikti iš savo pusės auditą. Mes bendradarbiaujame e, ir bandome bendradarbiavimo dvasioje šios klausimus spręsti. Jau Ževanevoje vyko posėdis 8 e, ar 9 dienas šioje, šioje srityje ir mes esame įsipareigoję laikytis skaidrumo, bendradarbiaujant su komisija, taip pat su kitais donorais ir suinteresuotomis šalimis, kad jos turėtų visas garantijas, visą patikimumą, kurio, kurio jie nori dirbdami su mumis šioje srityje. Ačiū padiskutuosime vėliau šio klausimo. Dabar žodį suteikiu e, Europos komisijos atstovui ponui Riera. Ačiū pirmininkė. Dėkuoju už komisijai suteiktą galimybę paaiškinti situaciją. Norėčiau daugiausia remtis paaiškinimais ir diskusijomis, kurios vyko Europos parlamente Strasbūrė Strasbūrė 16 vasario, kai komisaras Pybalks nuvyko į Strasbūrą, kad galėtų pateikti naujausią informaciją apie susiklošiusią padėtį. Noriu iš pat pradžių pabrėžti, kad komisija dalyvavo pasaulinio fondo valdyboje siekiant sustiprinti kontrolės ir visiškos netolerancijos korupcijai politika. Ir komisija nuosekliai remia visas pastangas, e, kurias, kurias rodo sekretariatas sustiprinti e, šiuos siekius. Taip pat ir sustiprinti generalinio inspektorato veiklą. Gerbiamą pirmininkę, mes manome, kad mes pasiekėme tinkamos pusiausviros, apie kurią kalbėjo ponas Kjöring. Mes remiamės visiškos netolerancijos politiką, kalbant apie sukčiavimą, bet taip pat ir kalbant apie paramą tiems, kuriems tos pagalbos finansinės paramos reikia. Komisija šiuo metu vykdo auditą ir tai yra antroji audito dalis, kuris buvo pradėtas 2009 metais. Taip mes elgiamės su visomis tarptautinėmis organizacijomis, kurioms mes skiriame pinigus ir 2009 metų audito rezultatai vyko, e, tie rezultatai buvo labai pozityvus, rasta šiek tiek silpnų vietų e, kalbant apie pasaulinio fondo veiklą, ypač apie ankstyvąją fazę. Tai yra, aš kalbu apie institucijas, kurios yra atsakingos už atskaitomybės užtikrinimą ir tinkamą finansinių klausimų valdymą, mm, pasaulinio fondo lėšų valdymą vietoje. Taip pat buvo nustatytas aiškumo trūkumas koordinavimo mechanizme, kuris yra siejamas su pagrindiniais naudos gavėjais. audito rezultatai ir netinkamo finansų valdymo rezultatai buvo paviešinti ir komisija stengiasi užtikrinti visiško netoleravimo politiką Ir dėl to, kol nebaigtas auditas, mes nusprendėme išaldyti lėšas. Mes puikiai suprantame, kad situacija dabar yra labai sunki, sudėtinga, dėl to mes paspartinome e, šį procesą, kad audito procesas būtų paspartintas ir užbaigtas greičiau negu numatyta. Mes palaikome glaudžius kontaktus su pasaulinio fondo sekretoriatu Auditas yra tęsiamas, vykdomas kiek įmanoma greitai ir tikimės, kad šio audito rezultatai jau bus žinomi gegužės, birželio mėnesiais. Jeigu audito rezultatai bus pozityvūs, ko mes ir tikimės, tuomet mes galėsime atblokuoti fondus, atblokuoti lėšas vasaros pabaigoje, e, rudens pradžioje. Norėčiau pabrėžti, kad audito e, tasa antra fazė yra vykdoma visiškai laikantis nepriklausomo audito reikalavimų, dėl kurių sprendimus priemė pasaulinis fondas. Ir mes taip pat dalyvavome priemančiai sprendimą ir pritarėme jam ir mes tikimės, kad galėsime labai greitai pateikti atsakymą ir galėsime patikinti tiek pasaulinį fondą, tiek Europos parlamentą, kad jeigu audito rezultatai bus pozityvus, mes galėsime rugsėjo pradžioje atblokuoti lėšas. Ir baigdamas noriu pasakyti, kad komisaras Pybalks vakar išsakė savo įsipareigojimus posėdėje, kuris buvo organizuotas pono, ponui Giorings paremti e, Europos, draug, Europos draugų e, pasaulinio fondo e, posėdėje buvo kalbama, kad bus siekiama paspartinti Europos komisijos reakciją, atsaką į šį nustatytą netinkamą lėšų panaudojimą. Taigi dar kartą pabrėžiu, kad mes esame įsipareigoję pasauliniam fondui, mes remiam ir stipriname bendradarbiavimą ir koordinavimą ES lygmenių, ES valstybių narių lygmenių ir tikimės, kad tokiu būdu galėsime išspręsti šią problemą. Kiek galima greičiau. Dėkuoju. Beaucoup, monsieur. Dėkuoju, ponas Kačman. Trumpai. Dėkuoju, pane pirmininkė. Two. Norėjau tik labai trumpai. Noriu labai trumpai atsakyti. Noriu padėkoti komisijai už nuoširdų atsakymą, tačiau norėčiau pasakyti štai ką. Rugsėjis yra pernelyg vėlyvas metas. Mes turime priimti rezoliuciją birželį, jeigu kartais iškiltų kokių problemų, nes visi žino, kad institucijų paprastai galutiniai terminai šiek tiek dar nusikelia koordinatoriai ir jūs, pirmininkė, turėtumėt paieškoti galimybių, atsižvelgdami tai, ką pasakys komisaras Pybalks, ką būtų galima padaryti, gal būtų galima surasti kažkokį saugų darbų tvarkaraštį. Gal galėtumėm kažką nuveikti, nes aš tikrai jaučiu didžiulį susirūpinimą. Gali atsitikti taip, kad mes dirbsime tvarkydami fondo reikalus ir ignoruodami žmonės, kurie patiria didžiulės problemas ir su kuriomis neišvengiamai susidurs, jeigu lėšų trūks. Ačiū komisijai, nežinau, kiek žinianešys yra įgaliotas mums šiandien pranešti, tačiau aš manau, kad politinė rezoliucija čia yra labai svarbi ir ją priimtume kuo greičiau. Pirmininkė, dėkoju, mes pakalbėsime apie tai koordinatorių artimiausiame posėdėje. Kolega Mičel. Na, ar galėtumėte atsakyti į mano anksčiau užduotą klausimą? dėl poveikio. Jeigu, ne, jeigu nepavyks surinkti reikiamai lėšų. Kolega Kašmanas šiek tiek irgi užsiminė apie tai, gal jūs galėtumėt pakomentuoti plačiau. Oui, Riera. Pone Riera, prašau. No, I would like, I would like, uh, I would like to... Aš tik norėjau pasakyti štai ką. Mes tengiamės dirbti kuo greičiau, siekdami, kad uh, mokėjimai nesustotų. Esame įsitikinę, kad štai dėl ko po audito buvo nuspręsta sustabdyti mokėjimus, bet mes darome viską, kad sprendimas problemos būtų pozityvus. Tiesiog turime dar šiek tiek palaukti kol bus įvykdytos visos procedūros. Aš taip pat turiu pabrėžti dar vieną dalyką. Paprastai komisijos e, siūlymai paprastai neįsigaliuoja anksčiau negu pirmasis metų ketvirtis. Mes e, dirbame kaip galima greičiau ir auditas tengiamės atlikti kaip galima greičiau. Komisijos auditas bus papildomas E, faktorius, kuris nuramins kitus donorus. Mes turime žinoti, kad yra atliekamas nepriklausomas tyrimas, kad tinkamai atsižvelgiama į susidariusią problemą. Norėčiau dar kartą pabrėžti, kad mūsų e, darbų tvarkaraštis yra toks, kad mes tenkėmės, kad ne, vėlavimų nebūtų, kad mokėjimai nebūtų sustabdyti. Praeitį paprastai mums nepavykdavo atlikti mokėjimų iki lapkričio mėnesio. Kolega Gerins, prašau, ačiū ponė pirmininkė. Norėčiau užduoti papildomą klausimą komisijai. Ar jums susidaro toks įspūdis, kad kai kurios valstybės narės, kurios savo indėlius irgi blokavo, e, susijęs su lėšų atblokavimo klausimas su komisijos sprendimu. Ta prasme, atblokuos savo lėšų išaldymą tada, kai tai padarys Europos komisija. Ką galėtumėt pasakyti? Yes, sorry, to, to, to... Komisijos atsakymas. Na, aš manau, kad e, galiu pasakyti, jog neseniai įvyko susitikimas su pasaulinio fondo atstovais ir norėčiau pasakyti, kad kai kuriuose šalyse yra manoma, kad New York'e konferencijoje kai kuriuom šalims dar bus sunku savo nuomonę išreikšti. ES dauguma valstybių narių lauks, ką pasakys nepriklausoma tyrimo grupė. Reikalas yra štai koks. Jeigu birželį Liepą mes paskelbsime teigiamus rezultatus, tai bus papildomas veiksnys ir aš manau, kad visa aplinka bus netokia įtempta ir palengvės atliekamas darbas ir tikslo siekimas. Manau, kad tuomet galėsime diskutuoti žymiai vaisingiau. Dėkuoju. Merci, Ačiū. Pone Amblat, jums žodis apibendrinimui. Merci, Madame la Présidente. Dėkuoju, ponė Vilininkė. Bandau peržvelgti savo užrač, užrašus. Porą klausimų pasižymėjau iš pono Mičilo, bet galbūt kažką ir praleidau. Manau, kad viskas buvo daugiau susijęta, visi klausimai daugiau buvo skirti komisijai. Tačiau prisimenu vieną iš jūsų pastabų. Jūs norėjote sužinoti daugiau informacijos apie sukčiavimą. Aš tik turėjau du klausimus. Vienas jūs sakėte, Aš du klausimus turėjau ir jūs turite juos pasižymėjęs. Gerai, e, Jungtinė karalystė apžiūrėjo apie 30 atvejų peržiūrėjo ir arba yra vykdomas rimas, arba jau yra pas, paskelbta, kad sumažintos lėšos tais atvejais ir yra paskelbta netgi oficialiai ataskaita šiais klausimais. Taigi rezultatai yra čia gana rimti, čia yra vertinamas m, mm, pinigų tinkamas panaudojimas ir daugelis donorų yra tuo suinteresuoti, kad ši informacija būtų tikrinama. Dėl jūsų antro klausimo buvo nustatyti gana toli siekiančiais tikslai. Nežinau, ar kiti donorai galėtų laikytis to nustatyto termino. Vienas iš jūsų narių sakė, kad Europos komisija tarsi duoda signalą. Nežinau, negalėčiau pasakyti, kad gidonorai tarsi slepiasi iš komisijos nugaros. Tačiau kai kurie donorai turi specialias profesionalės tarnybas, kurie gali ir ko gero atsižvelgs į komisijos teikiamą informaciją ir komisijos veiksmus. generalinis direktoratas vystimuisi skirtas turit komandiruotus asmenys šioms problemoms spręsti. Ir daugelis uh, problemų buvo išspręsta pasitelkus papildomas uh, papildomas jėgas, papildomus darbuotojus ir aš tikiu, kad e, taip bus ir šiuo atveju. Toliau atsižvelgiant į pastabas kitų komiteto narių, aš galiu pritarti daugeliu iš jų. Ponas Kešmanas kalbėjo apie, apie tai, kad sustabdymas tam tikrų lėšų gali sustabdyti daugelį svarių programų, tai yra rūpinimuose našlaičiais, e, motinomis programas. Ir aš galbūt ir negaliu patarinėti komisijai šiais klausimais, tačiau dažnai reakcija būdavo tokia, kuri trukdydavo mums e, apsaugoti tam tikras geras tinkamai veikiančias mūsų programų dalis, kai finansavimas yra sustabdytas kitose programuose. Ir dar kartą pabrėžiu, kad visiškos netolerancijos sukčiavimo politika yra sustiprinama ir jos yra laikomasi. Buvo paminėta apie ataskaitų teikimą E, buvo nagrinėjami atskiri finansavimo aspektai ir įvairūs donorai priejo skirtingų išvadų, tiesiog reikėtų galbūt ta, tos rezultatus sužinoti iš pačių donorų. Europos komisija pradėjo institucinį vertinimą, kuris buvo pradėtas 2009 metais ir tai buvo prieš tas reformas, kurias aš čia paminėjau Ir tą ataskaitą mes gavome gana vėlai, 2010 metais. O nuo to laiko labai daug kas pasikeitė įgyvendinant uh, reformas. Ir mes daug problemų, daug klausimų jau buvome išsprendę. O dabar norėčiau dar kartą padėkoti pirmininkė, padėkoti uh, komisijos nariams už man skirtą laiką. Dėkuoju. Ačiū už tai, kad atvykote ir pasidalinote e, su mumis informaciją, leidote mums sužinoti e, naujausius įvykius ir paraginate mus nesustoti, o dirbti toliau. Dabar 15 darbo tvarkės e, punktas, kova su nelegalia žavininkystė Europos Sąjungoje. Ponas Punga žuvininkystės komiteto vardu pateikė nuomonę. Pone Ponga, žodis jums dabar iš karto pateikti komentarams dėl savo nuomonės. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš labai trumpai pristatysiu nuomonės projektą, kurį aš parengiau žankysės komitetui. Tai yra pranešimas dėl pasaulinio lygmens kovos neteisėta žvejyba ir ES vaidmens šioje srityje. Aš daugiausiai dėmesio suteikiau ties vystamą bendradarbiavimo dimenciją ir reikėtų čia pabrėžti, mano nuomonė, keturis aspektus. Visų pirma, man atrodo svarbu pabrėžti sąsąją tarp e, teisėto reglamentuoto, teisėtos reglamentuotos ir e, e, registruotos žvejybos e, su e, ekonominė plėtra to, to, tose valstybėse. Nes tai labai svarbus dalykas tiek ekonominių, tiek ir aplinkosaugos požiūrių ir e, nelegali žavininkystė mažina finansinius išteklius legalios ekonomikos rytyje, kuriais galėtų pasinaudoti besvystančios valstybės, bet to, to būdu yra mažinama, mažinami žuvininkystės ištekliai. Antras dalykas Kova su nelegali žavininkystė domina visus ir todėl reikia globalių sprendimų, nes tai, tai liečia absoliučiai visas valstybės, tačiau tiek techniniai, tiek finansiniai gebėjimai valstybių turi būti toks aspektas, į kurį turi būti atsižvelgiama įmantis veiksmų. Man atrodo, jog negalima būtų tų pačių priemonių uh, E, apribojamo pobūdžio taikyti besivystančioms valstybėms ir išvystytoms valstybėms. Kai kurios e, valstybės esančios e, saloje, pavyzdžiui, Salotome ir Principe. Būtent todėl aš pabrėžiau finansinio paketo panaudojimą žuvininkystės sektoriuje, kuomet ES sudarė sutartį toje srityje su besivystančiamis valstybėmis. Trečias aspektas, aš norėjau pabrėžti e, nuseklumą užtikrinimą tarp ES e, vykdomo politikų, nes komisija pabrėžia šį aspektą dažnai, reikia, kad jis taptų realybė. Ir ketvirtas aspektas, aš pabrėžiau e, pilietinės visuomenės ir e, įmonių dalyvavimą šitame kovos su nelegale žvejyba procese. Vadu pabrėžiant šitos e, problemos e, sprendimą ir norėčiau dar pasakyti, kad pateikimo terminas yra balandžio 19 diena 12 valanda. Aš e, taip pat labai laukčiau visų įmanomų pasiūlymų ir patobulinimų. Dėkuoju ponui Ponga. Norėčiau dabar išklausyti komisijos komentarus, pono Pongos nuomonės klausimų, ponė Desirė Hulsen ir Ana Marija Karman. Elle, la commission souhaite prendre la parole Ar komisija norėtų pasisakyti? Um, I, I don't think at the moment we can give comments. Nežinau, ar šiuo metu mes galime pateikti komentarus. Tačiau mes norime iš savo pusės pabrėžti, kad šis darbinis dokumentas, jam labai pritarė komisija, tai yra Kova su neteisinta žvedyba turi būti pasaulinio ligmens. Mes turime bendradarbiauti su visomis šalimis visame pasaulyje tam, kad galėtume kovoti su neteisėta žvejyba. Neteisėta žvejyba yra labai plataus masto, jinai susijusi su organizuotu nusikalstamumu. Ir tai yra susiję ir su trečiosiomis šalimis, nesvarbu, po kokią vėliavą laivas plaukioja, e, yra neteisėta žvejyba ir tai yra tikrai pasaulinio lygmens problema, o konkretesnės pastabas mes pateiksime vėliau. E, e, Dėkuoju. Tai, ką Jūs pasakėte, yra labai įdomu ir susiję su šito komiteto tikslais, tai yra e, kova su pinigų e, plovimu ir e, ir, ir mokesčių vengimu. Dabar aštuntas darbo tvarkės punktas, reglamentas 1905-2006 metų, nustatantis vystomai bendradarbiavimo finansinę priemonę įgyta patirtis ir ateities perspektyvos. Mūsų komitetas nusprendė, jog reikia aktyviai veikti, užtikrinant finansinių priemonių peržiūrą išorės veiksmų e, srityje. Ponas Mitchell parengė pranešimą šito klausimu ir jau dabar mes esam pasirengę diskutuoti dėl mūsų pozicijos, dėl tų priemonių, kurios uh, pakeis DCI, nes tai taip pat turės poveikį e, vystamai bendradarbiavimo finansavimai po 2013 metų. Pono Mitchell pranešimas taip pat yra svarbus platesnio pobūdžio, platesnio konteksto diskusijoje, kur kalbama apie e, daugiametį planą ir vystamą į bendradarbiavimą. Pone Mitchell Žodis jums dabar šito klausimo. Ačiū pirmininkė. Diskusijas, kurios vyko anksčiau dėl e, būsimo finansavimo ES, ES lygmenių, yra aiškios. Mes norime toliau siekti veiksmingo finansavimo e, kitam daugiamečio planavimo laikotarpiu Ir ištekliai, žinoma, nebus labai platus, jų trūks ir mes turime ištikrinti, kad pinigai, kurie numatyti vystimų įsibūsimam ES biudžete, būtų veiksmingai išleidžiami, e, laikantis nuoseklumo ir kad gautų juos tie, kuriems jų labiausia reikia. Mes turime parengti tinkamas priemonės ir tinkamas, tinkamus teisės aktus. Ir e, pono Kafmano pranešime taip pat apie tai kalbama. Savo pranešimo projekte aš bandžiau apibriežti svarbiausius poreikius, kurių reikia vystamo atrabiavimo priemonėje įgyvendinti. Ir tikiuosi, kad mes galime rasti, e, prieiti susitarimo dėl pagrindinių principų. Ir šiuo metu pabaigoje prasidės e, teisėkuros pobūdžio darybos. Leiskite man apibendrinti pagrindinius uh, E, bruožus, kuriuos aš numačiau vystamo vėdavimo priemoniai, kuri bus kuriama naujai. Pirmiausia, reikia, kad e, ši priemonė būtų skirta išimtinai besivystančioms šalims. Ir čia reikėtų laikytis Lisabonos sutarties straipsnių, kur kalbama apie, skurdas, apie kovą su skurdu ir skurdo panaikinimą. Reikėtų skirti dėmesį skurdžiausiams šalims ir skurdžiausiams visuomenės sluoksniams. Taip pat nauja priemonė turėtų būti sukurta taip, kad atitiktų mm, kriterijus, kurie yra apibriešti oficialiai e, vystimosi paramai ir tie reikalavimai turi būti to, tokie pat griežti, kokie yra vystamo bendradarbiavimo priemonės reikalavimai. O tas bendradarbiavimas, kuris nepateks į oficialios vystimosi paramos uh, ribas, ta parama turėtų būti vykdoma remiantis atskirais dokumentais. Būtina didinti skaidrumą, ir apsaugoti, apginti tą specifinį e, e, vystamajam bendradarbiavimui specifinį pobūdį finansavimo. Ir būtina e, tą finansavimą labai griežtai atribuoti nuo kitų finansavimo tikslų. Reikėtų, kad ši parama pasiektų visas šalis, kurios yra patekusios į oficialios vystimosi panoramos sąrašą. Ir aš manau, kad yra rimtų priežasčių toliau bendradarbiauti su e, tomis šalimis ir remti tas šalis, kurios, e, kuriuose yra e, mažos pajamos. Reikėtų įtraukti labai iškius kriterijus, labai iškės gairias, apibrėžiant kri kriterijus ir siekiant tūkstantmečio plėtros tikslų. Reikėtų atsižvelgti geografinių pagrindų paremtas e, programas ir ypač atsižvelgti į gyvybės gelbėjimo tikslus. Skaičių nereikėtų sumažinti e, atsižvelgiant į ankstesnę vystamo bendravimo priemonę, Ir priežastys yra tokios. ES turi sukurti papildomą pridėtinę vertę. Ir čia turi vaidmenį suvaidinti Europos komisija, mm, prižiūrėdama, kad būtų laikomasi Lisabonos sutarties straipsnio, kuris reglamentuoja kovą su skurdu. Iki 2015 metų mes turime užtikrinti, kad vidutinis kad būtina padidinti apie 10 milijardų eurų e, lėšas, kad galėtumėm pasiekti iškeltus tikslus. Savo e, pranešimo projekte aš taip pat norėčiau pateikti tam tikrus pakeitimus e, dėl šalių strateginių dokumentų, kur reikėtų atsižvelgti į rezultatus struktūrinių dialogų su pilietinė visuomenė, su vietos ir regioninėms valdžios institucijomis. Kalbant apie vystymą, aš raginu komisiją apžvalgyti kitus makro klausimus, pavyzdžiui, skatinti e, nusavybės, e, e nusavybės klausimus ir atsižvelgti į konkrečius regionų poreikius dėl tam tikrų procedūrų. Kaip pagrindu aš rėmiausi mūsų komiteto patirtimi ir rėmiausi demokratinio tikrinimo e, veikla, kurią vykdė Europos parlamentas vystomo bendradarbiavimo priemonės atžvilgių. Ir mes daug stiprių e, pusių nustatėme šios priemonės, tačiau ir tam tikrų trūkumų, kurių reikėtų išvengti ateityje. Čia mes išvelgiame mm, riziką, kad skurdo mažinimo tiks, tikslai, nors jie yra labai aiškiai nustatyti juos gali, reglamente, juos gali užgošti kiti tikslai ir kitos teminės sritis. Todėl siekiant įgyvendinti Lisabonos tikrus, tikslus, noriu pasakyti, kad senoji e, parlamentinio tikrinimo procedūra jau yra nebepakankama. Komisija turėtų priimti strateginius e, klausimus, kurie turėtų deleguotųjų aktų pobūdį ir tai leistų mums pasiekti tūkstantmečio plėtros tikslus ir tai galėtų E, mums padėti labai aiškiai apibriežti savo poziciją ateityje. Dėkuoju. Merci beaucoup. Ačiū. Dabar žodį suteiksime Europos komisijai. Pone Garson, prašau. Dėkuoju, pone pirmininkė. Norėčiau pasakyti, kad džiaugiuosi šiuo pranešimu, kurį parengė ponas Mitchell. Pritariu daugeliu ten išsakytų pastabų. Norėčiau paminėti porą dalykų. Porą nuorodų. Dėl to tikslo 0,7 procentų vystomosios pagal, pagalbos priemoniai Na, mes irgi laikomės panašaus požiūrio, kalbant apie ES finansavimą šios priemonės. Norėčiau taip pat pažymėti ir štai ką. Mes pripažįstame vystomojo bendradarbiavimo priemonės svarbą mes panašiai, panašios pozicijos laikomės, kai dėl diferencijavimo įvairių veiksmų, kurių tikslas yra vystimosi tikslų siekimas. Ir kitų tikslų siekimas, tokių kaip, pavyzdžiui, ES tikslai arba abipusiai tikslai. Mes dabar dirbame prie to, kokius geriausius variantus pasirinkti. Dirbame prie tų dalykų, kuriuos čia aiškiai išvardino mūsų pranešėjas. Mes taip pat pritarėme požiūriui, kad būtina stiprinti e, tūkstantmečio tikslų siekimą. Pranešėjas kalbėjo apie tai, jog būtina diferencijuoti šalis pagalbos gavėjas ir tinkamai moduliuoti teikiamą pagalbą, e, kad ta pagalba pasiektų skurdžiausias valstybės. Na, galbūt reikėtų numatyti kitokio tipo bendradarbiavimą su naujai iškylančiomis valstybėmis. Mes pasižymėjome tuos komentarus, kurie yra susijęs su teminėmis programomis. Norėčiau informuoti Jūs, kad dabar mes tengiamės išsiaiškinti, kaip geriau atsižvelgti į globalius iššūkius ir tuo pat metu remti vystimas ir besivystinčias valstybės. Ko gero, teminių programų remimas čia būtų geriausias dalykas, nepamirštant subsidiarumo principo ir regioninių plė, programų plėtros. Pritariu ir tam, kad būtinas glaudesnis veiklos koordinavimas tarp Europos komisijos ir valstybių narių. Mums tai yra vienas iš didžiausią susirūpinimą keliančių dalykų. Noriu patvirtinti mūsų sieki gerinti dialogą tarp komisijos ir pilietinės visuomenės. Dabar Mes darome struktūrinio dialogo išvadas. Tas struktūrinis dialogas vyko apie metus, buvo diskutuojama su pilietinė visuomenė, peržiūrėjome rekomendacijas ir mes norime ties kuo labiau atspindėti kituose savo veiksmuose. Taip pat norėčiau pasakyti, kad labai sveikiname tą idėją, kad reikia didesnio lankstumo ir išmintingesnio lankstumo taikant pagalbos programas. Tai rodo, jog mes irgi mąstome apie tai, kaip e, vystimosio fondo geriausią praktiką pasitelkti kitiems darbams, kai būtų galima įgyvendinti tinkamiau programas pagal vystomojo bendradarbiavimo priemonę. Dar keletas baigiamųjų dalykų. Kai ką mes vertiname šiek tiek kitaip. Pranešimo projekte yra minimos teminės programos prieglopščio ir migracijos srityse. Čia mes matome, kokia yra pranešėjo pozicija, tačiau aš norėčiau priminti, kad dauguma šių teminių programų finansavimo reikalų jau buvo sutvarkyti. kai dėl rekomendacijų e, teminėms programoms ir investavimui žmonės, aš jau sakiau, kad bendras požiūris yra toks. Teminės programos turėtų papildyti tai, kas daroma šalies lygmenių. Tas, tas lygmo paprastai būna bazinis. Mes ne visai sutinkame dėl to, jog siūloma investuoti į žmonės, e, dirbant šalies lygmenių ir traktuoti tai kaip investavimą į tūkstantmečio vystimosi tikslų siekimą. Mes bendradarbiaujame šioje šioje srityje su šalimis ir stengiamės išsiaiškinti, kaip galėtų investicijos geriausiai pasiekti adresatus, bet gal, sako kalbėtos, čia kažką netaip supratau. Šiuo savo pasisakymą baigsiu ir lauksiu galutinio pranešimo varianto. Ačiū, pirmininkė, ačiū. Pone Mičel, jūs gal norėtumėte atsakyti? Um, Labai trumpai reaguodamas į komisiją. Taip, žinoma, platis rytis. Uh, čia esame pasiekę susitarimo, tačiau yra tam tikrų detalių, kurias reikėtų aptartų siekiant sustiprinti bendradarbiavimą. Norėčiau, komisija pagalvot, kad komisija pagalvotų ne tik apie makro valdymą, bet pažvelgtų į platesnį bendrą vaizdą, pavyzdžiui, apie nusavybę, nekilnojamo turto nusavybę, apie verslumo dvasę, apie pirminę sveikatos priežiūrą ir bazinį išsilavinimą. Galbūt reikėtų pažvelgti, kokios yra galimybės, kaip būtų galima skatinti tuos dalykus, kuriuos aš tik išvardinau. O tarkim, jeigu pažvelgtumėm į Afrikos šalis ir sudaryti sąrašai laukiančių žmonių, kurie norėtų įsigyti žemę kaip nuosavybę. Arba Afrikos šalyse žmonės nori naudotis mobiliaisiais telefonais, taip pat kompiuteriais, kuriais būtų galima, kurie, būtų, kurie naudotų saulės energiją. Čia mes kalbame ne vien apie tai siaurai, kad reikėtų užtikrinti švietimą, reikėtų kalbėti plačiau, užtikrinti išsamesnį, platesnį išsilavinimą. Ir manau, kad čia sulauktum didžiulio pritarimo, kalbant apie nusavybės stiprinimą ir apie galimybių suteikimą kitų šalių piliečiams. Norėčiau, kad komisija pamastytų taip pat ir apie mokslo sritį. Čia yra daugybė galimybių. Pavyzdžiui, yra projektas Pietų Afrikos šalims, taip pat ir Australijoje. Šitas gatės projektas leistų labai pasikeisti Afrikos šalims pasiekti didžiulių pokyčių. Taip pat turime spręsti ir įvairius netidėliotinus klausimus. Ir čia reikėtų iš tiesų pasistengti ir manau, kad mano parengtas pranešimo projektas taip pat prisidės prie to, kuriant naujas idėjas ir stengiant veiksmingai valdyti turimus fondus. Ačiū. Dėkuoju, ponė Mitchell. Priminsiu, jog pakeitimų pateikimo terminas yra balandžio 13 diena 16 valanda. Devintas dabar tokies punktas - ES išorės politikas siekiant demokratizacijos. Ponas Svensson yra pranešimo autorius, nuomonės autorius. AFET komiteto e, vardu. Nuomonės pavadinimas, kaip sakiau, išorės e, politikos siekiant demokratizacijos. Pone Svensson, žodis jums komentarams. Dėkuoju, pane pirmininkė. Prieš e, keletą metų Kondoliza Rais, jungtinė, jungtinė valstybė, valstybė sekretorė, Kairė pasakė, jog mes, e, e, jog, jog bus siekiama stabilumo ir demokratizavimo artimuosiuose rytuose. Tačiau ne viena, nei kita nebuvo pasiekta. Mes e, reikalavome, kad autoritariniai režimai atitinkamose valstybėse skatintų taiką ir, ir demokratiją, gerbtų žmogaus teisės. Prieš porą metų G8 e, susirinkęs Italijoje iš, išklausė Kadafį ir e, turbūt e, tik tai nesenai mes supratome, kad e, Egipto, Tuniso, kitų e, to regiono valstybių jaunimas e, pasirengęs aukoti savo gyvybės, kad atsikratytų diktatorių. Mes nežinome, kuo baigsis arabų valstybių įvykiai, tačiau mes turime suprasti ir matyti, kad ateityje demokratija bus pirmas etapas, o tik paskui stabilumas kad bus atvirkščiai, negu kad e, sakė Kondolyza Rais. Daug pasaulio regionų siekia demokratinės ateities, tačiau tai taip pat reiškia ir, ir didesnė atsakomybė. Reikia suprasti, jog demokratija reiškia ne tik tai laisvė rinktis, mes e, žinome, kad uh, reikia ir tam tikros demokratinės kultūros įvaldymo ir demokratinės visuomenės tam tikrų e, šaknų. Mes žinome, kad e, spaudos laisvė, žodžio laisvė, taip pat kaip ir e, pilietinė visuomenė pasiekus tam tikrą išsivystimo lygį yra būtinos sąlygos tam. Kai kas nogastauja, kad ES palaikymas šito požiūriu gali būti siejamas su politiniais aspektais. ES ir kiti e, to proceso dalyviai gali to būdu apriboti suverenumą ir demokratiją. Mes e, žinome, kad dabar yra labai svarbu pasaulinio mastu drąsiai parodyti demokratinių, e, e, drąsiai rodyti paramą demokratiniams judėjimams ir, ir šių tikslų siekiančiams partijoms. Pastangos, kurios, e, kuriomis siekiama plėtoti de, demokratiją, nereiškia kultūrinio imperializmo. Žmogus turi būti svarbiausias dalykas. Afganės e, moteris e, nori atsikratyti talibano režimo. Mao terorizavo Kinijos visuomenę, Sadamas Huseinas terorizavo e, Iraką ir paskui tie diktatoriai buvo, jais buvo atsikratyta. E, Žmogiškosios e, vertybės yra tokios vertybės, į kurias negali būti numota. Tai yra universalios vertybės, kurios yra visose kultūrose ir visose kontinentuose. Komet mes kalbame apie demokratiją, tai būtent šitie aspektai yra patys e, svarbiausi. Čia kalba sukasi apie žmogaus vertę. Demokratijai reikia laiko, reikia kantrumo, tačiau mes niekuomet nesutiksime su tuo, kad šis procesas sustotų pusiaukelėje. Turime prisiminti, jog demokratija ir žmogaus teisės neturi niekuomet prieštarauti vienas kitam. Ir aišku, ir kitų aspektų kurių aš nepaminėjau šitoje nuomonėje ir aš esu pasirengęs išklausyti jūsų e, pasiūlymus dėl įvairių patobulinimų ir pakeitimų. Aš tikiuosi, kad kartu mums pavyks e, parengti gerą nuomonės e, projektą. Ponas Visas. Donc, monsieur Fissas, oui, s'il vous plaît. Ponas Fisas. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėjau informuoti komitetą apie pastaruosius rinkimus. Atsiprašau, sakau kalbėtas. Aš turbūt netaip supratau. Pirmininkė, dabar mes kalbame apie ES išorės politiką demokratizavimui. Pone Zaborska nori kalbėti. Prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėjau pasveikinti kolegą Svensson parengusi nuomonę. Manau, kad nuomonės rengimo laikas ir grafikas yra tikrai puikus. Mes penkiet, prieš penketą mėnesių galvojame, kad galbūt reikėtų mūsų laikytis tam tikro požiūrio Ir galbūt mūsų tekstas būtų buvęs kitoks tuo met. Mes visiškai įsisamoniname visą realybę ir visą kontekstą. Pone Svensson minėjo įvairius socialinius judėjimus, nepriklausomą žiniasklaidą, politinės partijas. Ir aš manau, kad mūsų pozicija taip pat turėtų E, atspindėti ir dar vieną grupę, tai yra moteris. Reikėtų ypatingai pabrėžti ir akcentuoti moteris, nes būtent jos rūpinasi ir globoja kitus visuomenės asmenius. Todėl mes skatiname komisiją inicijuoti dialogą su demokratinėmis institucijomis, kurioms vadovauja moteris, ir paraginti tas institucijas, kad jos paremtų moteris, kad tai taptų vienu iš strateginių prioritetų. Manau, kad visi supranta moterų dalyvavimą. Pone Makasel jau ilgą laiką dalyvavo uh, įvairiose konferencijose, aš taip pat dalyvavau. Uh, daugelį moterų konferencijų, kur buvo ir kalbama apie tai, kodėl paprastai moteris yra tarsi pirmoje fronto linijoje, kalbant apie demokratizacijos procesą. Moteris mato problemas, mato įvairius klausimus e, šeimos kontekste, šeimų kontekste, ir jos gali tinkamiau įvertinti susiklošiusią padėtį. Taigi moterys yra pasirengusios dalyvauti demokratizacijos procese. Dėl to aš norėčiau pateikti pakeitimą nurodytų laikų ir taip pat pateikti nuomonę moterų klausimų. Ačiū. Merci, madame la prezidentė. Ačiū, ponė pirmininkė. Patinė Kaiser. Na, aš mano situacija tokia sudėtinga, nes aš esu socialistų šešėlinė pranešėja, aš esu pranešimo e, rengėja iš esmės, tai bus pranešimas rengiamas žmogaus teisų pakomitetyje, žmog, e, užsienio reikalų komitete. Na, bet vis tik norėjau pasakyti savo nuomonę. Na, pirmiausia, noriu pasakyti, kad aš visiškai pritariu tam, ką minėjo ponas Svensson. Aš savo pranešme taip pat kalbu apie tai, kad būtina pakeisti tą paradigmą, reikia nustoti stabilumą, naudoti kaip svarbiausią tikslą. Manau, kad demokratija turėtų būti svarbiausiasis tikslas. Pritariu tam, kas pasakyta pranešime, kad demokratizavimo procese yra politinė dimencija labai svarbi, yra visa eilė kultūrinių dalykų, į kuriuos svarbu atsižvelgti, tačiau tikra problema yra pluralizmas politinis, vertybės ir taip toliau. Svarbu viso to nepamiršti. Iš dalies aš jau tai atspindėjau savo pranešime ir norėčiau pasakyti, kad tam požiūriu visiškai pritariu. Lygiai taip pat, kad ir uh, ir tai dėl spaudos laisvės, žiniasklaidos laisvės ir panašiai. Pone Zaborska, manau, kad apie moterų vaidmenį taip pat jūs galite drąsiai minėti tai, ką mums čia atsakėte. Aš nedaug prisidėjau prie pranešimo paties rengimo. Tiesiog norėčiau pasakyti, kad ES ilgą laiką demokratijos aspektą tose šalyse, su kuriais egzista, su kuriamis egzistavo sustarimai, žvelgė pro vystimosi prizmę. Kitaip tariant, buvo sakoma, kad e, reikia užtikrinti vandens tiekimą, reikia statyti kelius ir panašiai, tačiau dėja tai nėra pakankamas dalykas. Reikia žymiai labiau politinės dimensijos nepamiršti. Dabar kalbame apie vystimo dimensiją. Tačiau aš nenorėčiau, kad demokratizavimas taptų kažkuo visiškai nuo politikos atsietų. Ne. Šiandieninės e, revoliucijos arabų valstybėse tai irgi rodo. Manau, kad reikia tinkamai subalansuoti tai, kokio naujo požiūrio, politinio požiūrio mes norime, siekiant daugiau demokratijos, įskaitant politinę demokratiją ir paramos, siekiant spręsti socialinės ekonominės problemas. Jeigu jūsų pranešimui ponės Svensson bus teikiami pakeitimai, tai aš manyčiau, kad reikėtų neužmiršti paminėti vystimosi aspekto, kad neliktų tik tai plika politika tame pranešime. Norėčiau paminėti, kad rytoj iki vidurdienio reikia pateikti pakeitimus, taigi laiko tikrai labai nedaug, tačiau ačiū Jums už pasnaugą, pa, pastangas ir norėčiau sakyti, kad visiškai laikausi tos pačios linijos kaip Jūs. Ačiū kolega Mičel, prašau. Um, I, sorry, <clears throat> this... Aš džiaugiuosi šiuo pranešimu, manau, kad jis parengtas labai laiku, kaip ir sakė ponė Zaborska. Ypač atkreipiu dėmesį į septintą punktą šiame pranešime. Čia reikėtų ypatingai pabrėžti. Noriu pasakyti, kad yra laikas peržvelgti mūsų santykius pasaulyje ir kai žiūrime į Afriką, politikai turi įtaką, žiniasklaida turi įtaką Afrikos šalių piliečiams, nes yra prieiga prie interneto ir informacija yra prieinama, tačiau mes turime tiesiog sudaryti galimybės žmonėms sukilti prieš neteisybę, sukilti prieš autokratiją ir kitose pasaulio šalise. Ir dabar, kai matome, kas vyksta Šiaurės Afrikos šalise, mes turime rodyti solidarumą ne tik su tai žmonėmis, kurie sukilo, tačiau ir parodyti solidarumą e, ap, apmastydami, kokie yra mūsų santykiai šiuo metu su kitomis pasaulio šalisi, šalimis, iškelti demokratizacijos klausimą ir skatinti demokratijos procesą. Būtent dabar tam yra pats tinkamiausias laikas. Ačiū. Salam, Sí, muchas gracias, señora presidenta. Estamos en una situación única. Dėkuoju, ponia pirmininkė. Mes uh, esame atsidūrę tokioje padėtyje, kuri gana specifinė, yra du pranešėjai, du pagrindiniai pranešėjai ir, ir nuomonės referentas. Ir dabar turime pateikti savo poziciją ir abiejų aspektų dėl demokratizavimo. Tai aš manau, kad dabar labai specifinis laikotarpis, unikalus laikotarpis. Jūs žinote, uh, Tai yra trečioji demokratizavimo banga. Buvo pirmoji banga, paskui buvo tarpukaris ir paskui e, trečioji demokratijos banga, Pietų Europa, Latino Amerika. Dabar iš esmės yra ketvirtoji banga. Ir šis laikotarpis. E, gali būti apibūdinamas tuo, kad e, ten, kur dabar vyksta demokratizavimo procesas, demokratijos niekuomet nėra buvę ir mes turime padėti toms valstybėms pereiti prie demokratijos, turime padėti toms valstybėms užtikrinti tinkamą valdymą ir gebėjimus, nes tos valstybės neturi patirties ir atitinkamų tradicijų, neturi e, patirties, kaip veikia demokratinė sistema Ir čia norėčiau pasakyti du dalykus. Pone De Kaiser jau darė nuorodą į vieną iš tų aspektų. Tai yra demokratijos sustiprinimas turi būti ES užsienio politikos prioritetas. Jis sakė, jog e, pra, pra, pranešime šis aspektas yra e, pakankamai svarbus. Kitas dalykas, ponia Kazė, apie tai nekalbėjo. E, Kitas dalykas yra toks. Reikėtų numatyti ir vystomą bendradarbiavimo dimenciją demokratijos sustiprinimo kontekste. Ir čia e, nacionalinė strategija kovos su skurdu yra esminis dalykas tam, kad atsirastų pakankamai erdvės, kurioje galėtų įsitvirtinti demokratija. Kovo, kova su skurdu, kova už švietimą, kova už tinkamą sveikatos apsaugą. E, Tai e, yra sąlygos būtinos, kad demokratija galėtų įleisti šaknis ir viską, ką mes galime nuveikti ekonominio valdymo srityje, palaik... įtvirtindami užsienio politika turi būti e, susijęta su nacionalinė skurdo mažinimo strategija. Kitas dalykas norėčiau pakviesti e, tinkamai pasinaudoti biudžetiniais svertais. Kodėl? Todėl, kad tai suteiktų pilietiniai visuomeniai, parlamentui ir e, tų valstybių vyriausybėms e, galimybę kurti atitinkamas institucijas, kurios leis bręsti demokratijai. Ir trečias aspektas. Lygiai taip pat kaip kad buvo sukurta užsienio e, veiksmų tarnyba, mes e, turime prašyti, kad įvairiuose ES e, atstovybėse būtų numatytos e, atitinkamos struktūros, atitinkami at, at, atstovai užsijimantis žmogaus teisų klausimais. Aš norėčiau pateikti pakeitimų šito klausimu. Ponas, ponas Svensson e, e, nuomonės projektui. Manau, kad jo nuomonės projektas vertas mūsų paramos. Aišku, jį reikėtų galbūt šiek tiek papildyti. Dėkoju. Aš taip pat norėčiau suteikti žodį savo pačiai, e, kad galėčiau e, pasisakyti, e, pasakyti keletą žodžių ponai Švenson, ponai Galero ir kitiems komiteto nariams. Šiandien daug e, žmonių pabėgo iš tų valstybių, iš Tuniso, iš Libijos e, ir, ir, ir tie žmonės, e, pavyzdžiui, Lampedūzoje ir kitur atsidūrė labai sunkioje padėtyje ir jie labai daug pastangų deda, kad galėtų pasiekti Europą. Tuo tarpu Europos valstybės narės atsisako taikyti direktyvą dėl masinių E, migrantų srautų ir dėl e, iškart teiknos pagalbos. Ar jūs nemanote, mėly kolegos, kad e, mes skubiai turėtume kiekvienoje valstybėje imtis priemonių, kad būtų numatytos pabėgėlių kvotos kiekvienoje valstybėje ir kad jie būtų priimami ir kad jie tuo būdu galėtų priprasti prie demokratinių e, tradicijų, įgyti tam tikrų įgūdžių. E, galėtume susitarti su jais, sudarant atitinkamas sutartis. Manau, kad Švedija, Norvegija tai daro, Ispanija galėtų tai daryti ir dabar būtent laikas veikti toje srityje. Komisija norėtų pasisakyti dėl šio pranešimo. Ne? Ar kas nors e, iš e, užsienio veiksmų tarnybos? Ne? Tuomet e, žodis panui Svensson. Thank you tack för eh, alla de kloka. Dėkoju. Noriu padėkoti už visus išreikštus požiūrius. Pone pirmininkė, aš Suprantu, kad atsižvelgti reikia į labai daugelį dalykų. Na, mano pranešimas dėja yra ribotos apimties, galėčiau prirašyti žymiai daugiau dalykų. Esu pasirengęs pabrėžti moterų vaidmenį demokratizavimo procesams. Taip pat apie socialinius ir ekonominius dalykus galėtume šiek tiek daugiau pasisakyti. Manau, kad Europa turi atsiverti tiems, kurie atvyksta į Lampedūzą. Kartais tiesiog tenka apgailestauti dėl to, kad dar kol kas tai nevyksta. Mes kalbam apie naštą, kalbame apie aukas. O aš nenorėčiau, kad būtų kalbama čia šiame kontekste apie nelegalius pabėgėlius. Aš manau, kad Jeigu nori žmonės apsaugoti savo gyvybę ir dėl to bėga iš šalies, jie neturi būti laikomi nelegaliais migrantais. Ir pasnegsiu tai atsižvelgti. Ačiū. Pirmininkė, dėkoju. Pakeitimų teikimui galutinė data yra rytoj 12 valanda. Aš manau, kad Švedijoje ir Norvegijoje mes pasieksime, kad būtų priimta pabėgėlių. Dešimtasis darbo tvarkės klausimas dabar rinkimų misijos stebėjimas Nigerija. Keisimės nuomonėmis su Santiago Fisas Aiksela. Jis vadovavo rinkimų stebėjimų misijai, prezidento rinkimų misijai Nigerija. Suteiksiu žodį kolegai, jau nebelaukiant. Gracias, Ačiū, ponė pirmininkė. Manau, kad e, labai svarbu atsižvelgti geopolitinį kontekstą, kalbant apie šią misiją. Kaip žinia, Nigeris yra didelė šalis, jų du kart didesnė už Prancūziją, 15 milijonų gyventojų ten gyvena, 98 procentai jų yra nuosaikus musulmonai, yra visai lė genčių gyvenančių pietinėje dalyje, o šiaurėje gyvena tuoregai ir keletas arabų genčių. Tai yra labai taiki šalis šiaip iš esmės, kuri e, siekia demokratijos, tačiau šalies šiaurėje yra susiklošiusi nepalanki situacija, vyriausybė Nigerio nekontroliuoja šalies šiaurinių vieno iš regionų, nes ten veikia Alkaidos viena iš atšakų, kuri ir kontroliuoja šį mano minėtą regioną. Esant tokiam kontekstui buvome nusprendę siūsti rinkimų stebėjimo misiją, e, kad būtų galima stebėti parlamento ir prezidento rinkimus tuo pat metu. Iš pradžių buvo abejojama ar siūsti šią misiją, nes, kaip žinia, alkimiai pajėgos nužudė prancūzų įkaitus. Tačiau vis tik buvo nuspręsta stebėjimo misiją siūsti, pirmiausia tam, kad būtų galima pareikšti paramą šiai šaliai kovojančiai su terorizmu ir tai tuo pat metu pažymi perėjimą šalies nuo diktatūros prie demokratijos. Taigi Nigeris uh, yra demokratinė valstybė, prezidentas Tanžan buvo išrinktas demokratiniu būdu. Rinkimai buvo suplanuoti, prezidentas bandė surenkti uh, perversmą, kad galėtų likti poste ilgiau. Teismas nagrinėjęs šį atvejį priminė čia demokratinės vertybės. Na, o paskui įvyko karinis perversmas. Visa tai įvyko demokratijos vardan. Taip ir buvo. Iš pradžių buvo balsuojama dėl naujos konstitucijos, paskui vyko vietos rinkimai, paskui pirmasis prezidento rinkimo turas kartu su parlamento rinkimais ir galiausiai antrasis prezidento rinkimų turas. Galėčiau pasakyti, kad tie rinkimai buvo ypatingi, buvo tas ypatingų saugo, saugumo priemonių. Jie vyko skaidriai, galbūt ir galėtume sakyti, kad pasitaikė viena kita problema, tačiau skaidrumas buvo užtikrintas ir matėme aiškę valią vykdyti demokratinius rinkimus. Tai pasakytina tiek apie parlamento, tiek apie prezidento rinkimus. ES misija buvo mažesnė negu anksčiau. Dalyvavo ilgalaikiai stebėtojai, taip vadinamieji, jie nuo sausio mėnesio iki balandžio 6-7 jau dirbo vietoje. Saugumo sumetimais nebuvo siunčiama trumpalaikių, taip vadinamų stebėtojų. Kai kurios misijos dėl saugumo sumetimo nebuvo išsiusos. Pagal tai, ką sakė mūsų stebėtoje, visose šalies regionuose, išskyrus Agades regione, šalies šiaurėje, Rinkimai vyko tikrai skaidriai. Galutinis rezultatas buvo toks. Naujasis prezidentas Amadu laimėjo šios rinkimus prieš kitą kandidatą, kuris rėmė ankstesnį prezidentą atėjusį į valdžią perversmo keliu. Manau, kad reikia pabrėžti šios šalies demokratinį siekį pirmiausia ir kuo greičiau reikia imtis visomosios pagalbos žingsnių, bendradarbiaujant su šia šalimi. Visą tai tam, kad būtų galima su alkimi e, šiaurės, e, šalia šiaurėje kovoti. Reikia padaryti viską, kad tuaregams nebereikėtų jungtis prie alkimy, prie alkaidos šitos atšakos, tam, kad galėtų išgyventi. Manau, kad veiksmai šie vystomojo bendradarbiavimo kryptim turėtų būti labai svarbus. Apie Tunisą, apie Libiją, Egiptą daug kalbama pastaruoju metu laikraščiuose e, pilnas raipsnių šią temą, nes žuvo žmonės, nes vyksta didžiuliai įvykiai. O rinkimai Nigerija įvyko sklandžiai ir apie tai laikrašiai nieko nerašo. Norėčiau pasakyti, kad Nigerio administracija jaučia tam tikrą susirūpinimą ir tiesiog laukia, kuo baigsis situacija Lib Libijoje. Mes visi esame už tai, kad e, pulkininkas Kadafis pasitrauktų, kad būtų kovojama už demokratiją toje šalyje. Tačiau jaučiamas tam tikras susirūpinimas dėl to, kad gali atsirasti destabilizavimo uh, pasiekmių toje šalyje. Kolon... E, pulkininkas Kadafis nepasitikė savo kariuomenę, kurią sudaro daugumą atvejų genčių atstovai. Taip pat ten, dirb... Tai taip pat ten tarnauja ir samdomi kariai iš Šiaurės Afrikos. E, bijoma, kad negrįžtų į Nigerį tie e, tuaregai, kurie bus paleisti iš Kadafio armijos ir kad situacija netaptų dar labiau sudėtinga. Galime šelti klausimą, ar šalis netaps naujuoju Somaliu. Tiesiog reikia mąstyti apie pagalbą, kuri būtų teikiama po Kadafio laikotarpio. Ir tai be abejo turės įtakos visoms Sahelio šalims. Tai štai tokį signalą norėjau Jums perduoti ir esu pasirengęs atsakyti į Jūsų klausimus. Ah. Dėkui, madam de Kaiser. Dėkui, ponė de Kaiser. Dėkui, ponė pirmininkė. Su pirma norėčiau pasveikinti kolegą Santiago Fisas. Noriu jam pasakyti, jog e, jis mane e, nuramino, kadangi mes e, galvojom, ar reikia ar nereikia siūsti tos misijos. Ir aš nu, nurimau, sužinojusi, kad viskas sėkmingai įvyko. Turiu klausimą, nežinau, ar jūs jį atsakysit. Jūs kalbėjote apie prieš tai parengtą, apie sąsąją tarp demokratijos, vis, vystamojo bendradarbiavimo. Ir sakėt, kad jeigu nebus uh, padedama tam, e, ta, tam šalies regionui bus destabilizuojama padėtis, tad yra tie socioekonominiai e, sąsajos tos socioekonominės. Mes e, neturim neriboto biudžeto, žinom, kad reikės daryti tam tikrus e, pasirinkimus ir kuomet kalbėjom apie e, Nigerį, atsižvelgiant į Alkaidos e, aspektą dar galvojam, kaip viskas e, vyks. Ką Jūs galvojate apie tuos kriterijus? Reikia ar nereikia siūsti misijos? Ar iš pat pradžių Jūs mąstėt būtent taip, nes e, tai, kas vyko, tai turbūt buvo malonus surprizas, nes yra ne tik blogų surprizų. Atsakymas taip, aš e, galiu pasakyti, jog e, komisija paskambino mane paklausė, ar aš galėsiu pirmininkauti tai misijai. Ir paskui jie sakė, kad dėl saugumo sumetimų ta misija bus anuliuota, bet e, galų gale buvo vis tiek nuspręsta, kad turi vykti ta misija. Aš manau, kad stebėjimo misija turi dviejopą naudą, aišku, stebimi rinkimai, tai tai vienas dalykas. Aš manau, kad e, situacija, aišku, yra sunki ir toli gražu ne, neideali, tačiau manau, kad viskas pakankamai gerai vyko ir, ir, ir buvo užtikrintas skaidrumas. Tačiau kita vertus, tokia misija yra signalas šaliai, palaikymas tos šalies, kuri uh, susiduria su terorizmo praiškomis ir, ir tos šalies e, gyventojai priešinasi terorizmui, jie tai aiškiai pasakė per e, rinkimus. Ir pereinamojų į demokratiją laikotarpiu, galim sakyti, kad toks perėjimas iš tikrųjų yra e, pavyzdinis. Ir dėkingumas Europos sąjungai buvo iš tikrųjų labai įspūdingas. Ir aš galėjau, turėjau, turėjau progos e, keletą pareiškimų padaryti per e, televiziją ir pačiu, pačiu žiūrimiausiu laiku. Ir taip pat susitikęs su rinkėjais visuomet girdėjau iš jų pusės labai daug padėkų, nes iš tikrųjų ES nusinti labai stiprų signalą šaliai esančiai labai sudėtingoje padėtyje. Ta, ta, ta šalis prarado labai daug investicijų, nes įmonės bijo investuoti Nigeriją, bijo, kad jų darbuotojai bus neapsaugoti ir daug užsien, užsieniečių ir užsienio įmonių grįžta atgal. Uh, į savo valstybės. Todėl aš manau, kad e, ta parama visuomam bendradarbiavimui ir, ir ypač tam tikrose regionuose yra labai svarbi. Sahelija, kalbant apie parmą Al-Qaeda, reikia pasakyti, jog Al-Qaeda visų pirma yra traktuojama kaip kaip verslas. Tačiau vietiniai gyventojai iš esmės nepa, nepalaiko pačios Alkaidos, nors jie turi tam tikrų ekonominių santykių su Saje. Ir jeigu žmonės galėtų gyventi be Alkaidos, tai jie iš, išsilaisvintų iš jos. Tačiau reikia, kad vyktų tas sistemasis bendradarbiavimas. Aš manau, kad reikia švietimo ir reikia galbūt karinio bendradarbiavimo. Turim atsižvelgti į visas aplinkybės, nes tie klausimai susiję ne tik su Nigeriu, bet ir su Mauritanija, Maliu, Čadu. Dabar kalbama pakankamai mažai apie susidariusią padėtį tose šalyse, bet e, tai, tai yra iš tikrųjų rimtas klausimas Europai. Pane Nilsen. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš e, dalyvavau misijoje Ugandoje. Man atrodo, kad darbo tvarkė pasikeitė. Rytoj mes kalbėsim šito klausimo. Tačiau man labai įdomu buvo išklausyti pono Fisas e, pranešimą apie stebėjimo misiją Nigerija ir jisai sakė, kad e, Nigerio piliečiai labai džiaugiasi ES atstovų dalyvavimu. Tai yra tas atvejis, nes Malija buvo reikalavima, kad kariškiai laikytųsi savo įsipareigojimo. Uh, ir jūs sakėte, jog šitie dalykai susiję su demokratijos e, įtvirtinimu. Ir kai jūs kalbat apie e, vystamai bendradarbiavimą toje valstybės e, dalyje, kur yra akmi okupacija, aš manau, kad turim nepamiršti ir Arevos, kuri eksploatuoja uraną kuri kasa uraną ir Arlit taip pat. E, Areva vykdo savo veiklą taip, kad e, iš to visiškai jokios naudos negauna gyventojai, jie dirba baisiamis sąlygomis ir iš esmės yra, yra apiplešiama šalis tuo būdu gaunant e, jos, jos žalėvas. Galbūt akme buvimas e, ir yra traktuojamas su tam tikru palankumu, tačiau e, turint omenyje, kaip elgesi tarptautinės įmonės ten ir, ir atsižvelgiant į tai, ar jų veikla yra naudinga ar nenaudinga vietiniams gyventojams, nes Areva, Arevos e, darbuotojai ten dirba, bet vis dėlto reikia užbaigti tą urano atimin, atiminėjimą iš tos valstybės. Žinome, ką tai reiškia ir žinome, kaip nuo to kenčia tos valstybės. Aš manau, kad visomasis bendradarbiavimas būtų iš tikrųjų vienas iš sprendimų Šiaurės Nigerija, nes afrikiečiai nebūtinai prašo mūsų pagalbos visų pirma. Visų pirma, jiems reikia pagarbos, kad jie būtų gerbiami ir kad būtų gerbiami e, gamtiniai ištekliai tų valstybių. Ponas Rū, e, išorės veiksmų tarnyba. Ačiū, ponė pirmininkė, aš esu iš žmogaus teisų departamento užsienio reikalų tarnybos. Norėčiau pasakyti porą pastabų nes ponas Fisas puikiai pristatė, su kokiais sunkumais buvo susidurta organizuojant rinkimų stebėjimą. Iki paskutinės sekundės reikėjo dėrėtis dėl saugumo sąlygų ir demokratijos šiame procese nulėmė tai, kad buvo norima padėti Nigerijui pasukti demokratijos keliu. Visa tai yra teisinga, norėčiau paminėti dar porą dalykų, kuriuos priminė vyriausioji užsienio reikalų galiotinė po rinkimų. Mums visa tai yra pavykęs perėjimas prie demokratijos, netgi, sakyčiau, puikus perėjimas. Buvo sukurtos institucijos turinčios visišką legitimumą. Viskas vyko skaidriai ir tvarkingai. Ir manyčiau, kad turime tikrai paminėti, kad buvo daroma viskas, kad tie rinkimai būtų sklandus. Subregioninėme kontekste taip pat buvo pasiekta pažangos. Jūs žinote, kas vyksta, žinote, kokios valstybės supa Nigerį. Taip pat žinote, kokie yra sunkumai susijęs su demokratinė valdysena šalies. Tačiau šiaip ar taip yra įmanoma ir tokiomis sąlygomis surenkti demokratiškus rinkimus. E, Dramblio kaulo krante ar Benine lauksime tokio, lauktume tokios pačios situacijos, tačiau žinome, kad ne visur ko gero pavyks tai padaryti. Na, kai viskas vyksta tvarkoj, kai viskas vyksta tvarkingai, tai tuomet žiniasklaida apie tai nekalba, dėl to tenka tik abu gailestauti. stauti. Galbūt žiniasklaida ir nenušvietė tų įvykių taip, kaip mes būtume norėję, kad jie būtų nušviesti. Ačiū, pirmininkė. Ponui Fisas turiu suteikti žodį apibendrinimui. Dėkoju. norėčiau paminėti, jog Prezidentas Salių e, stengiasi iš visų jėgų, kad demokratijos procesas būtų pradėtas. Kai atsisveikinome su juo, su juo kaip tik kalbėjo apie naujo prezidento kadencijos pradžią. Tai sutapo su ta diena, kai Beninė turėjo būti perdodama valdžia. Užsienio reikalų ministras dalyvavo tame renginyje ir buvo sakoma, kad galbūt reikėtų vieną dieną paankstinti ar pavėlinti tą pareigų perėjimą. Benine vieną dieną, e, vieną dieną yra nustatyta e, konstitucijos tokiems dalykams. Na, o prezidentas šalyje sakė, kad ne, nebenoriu aš likti vieną dieną ilgiau, nes yra naujai išrinktas prezidentas, kuris turi pagaliau imtis savo pareigų. Visą tai yra puiku, puikus dalykai, rodantis, kad demokratija turi įsitvirtinti šioje šalyje, kai dėl žaliavų, dėl aukso, dėl urano. E, taip, šalis jų yra turtinga, taip pat rasta buvo naftos. Visa tai yra puiku šaliai. Šalis turėtų pati naudoti savo resursais, svarbu pritraukti užsienio investicijas, tačiau reikia, kad investicijos pasitarnautų ir vietos žmonėms. Aš manau, tai yra esminis dalykas, siekiant užtikrinti to šalies tinkamą vystimasi. Ir dar šis beitas, ką norėjau pridėti. Kinų buvimas vietoje, kaip ir kitose Afrikos valstybėse, yra įdomus reiškinys. Mes Žinome, kad vieną tiltą Kinija pastatė per vieną didžiausių šalies upių, dabar regis antras tiltas yra statomas. Jie tiesiog stato tiltus ir suprantama, jie tai daro žymiai greičiau negu mes, nes negerbiamos visiškai žmogaus teisės, jų nepaisoma, jokių konkursų neskelbiama ir panašiai. Aš kalbėjau su politikais vietose, jie pasakė, na, me, mums tinka, kad kinai tai darytų, nes aš kaip politikas galiu tą tiltą perduoti vartojimui greičiau, da, o jūs ES tik aišėt pagalius į ratus, mums ir vieni kitiems. Na, jie klysta šiuo atveju, aš esu įsitikinęs ir aš manau, kad mes turėtume imtis priemonių, kad toks dempingas nebegalėtų vykti, nes jis kenkia ES darbuotojų interesams. Ir labiau, kad lėšas didžiausias lėšas juk skiriame mes, todėl taip neturėtų būti. Pirmininkė, ačiū. Ir posėdį tęsime rytoj 9 val. toje pat salėje, vadovaujant ponus Mišelius Tripler.